Yeah.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

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie herzlich begrüßen zu unserer heutigen Sitzung. Mėly kolegos, pradėkime darbą. Norėčiau, kad pernelyg nevėluotumėme. Mūsų pagrindinis kalbėtojas ponas Noje tuoj tuoj pasirodys, tačiau yra dar keletas administracinių dalykų, kurias reiktų išspręsti, darbo tvarkės pakeisti niekas nenori, taigi darbo tvarkė patvirtiname, pirmininko pranešimai, štai koks pranešimas. Kaip visada, dabar šiandienos ekspertų gyvenimo aprašymai yra jūsų aplankose, todėl jų nepristatinėsiu. Delegacijos išvyka į Kiniją ir į JAV patvirtintas. laikas mūsų išvykų jau žinomas. Nuo 7 birželio mes išvykstame į JAV, o anksčiau e, nuo gegužės 25 vykstame į Kiniją, tuo metu Kinijoje viešės ryšių su Kinijų delegacija, tačiau ji bus tik e, Šanhajuje, taip pat parlamento pirmininkas Buzekas bus Kinijoje. Mes norime susitarti, kad jis dalyvautų viename iš mūsų posėdžių Šanhajuje. Taip pat baigiame formuoti ekspertų tarybą, koordinatoriai pateikė pasiūlymus ir turėsime šešių ekspertų komandą iš įvairių frakcijų. Praėjusį kartą e, prisimenate apie e, du tematinius popierių e, dokumentus diskutavome. Vieną iš jų parengė kolega Kuntis. Ir mes Lamasiūro ataskaitoms sugaišome daug laiko, todėl Kuntis dokumentui negalėjome skirti pakankamai laiko, mm, nusprendėme perkelti diskusijas kitam kartui dokumentas svarbus, svarbus socialiniai aspektai paliesti, taigi norėtume prie jo grįžti. Kita kartą, kai mes kalbėsime apie konkrečią temą, tematinį dokumentą, turėsime mm, tik tai vieną tokį dokumentą ir truks svarstymas dvi valandas, ne dvi su pusė kaip anksčiau, taigi kitą kartą siūlau 45 minutės e, skirti kolegos Kuntis dokumentui aptarti, baigti nagrinėti ir likusią laiką naujam teminiam dokumentui. Šiandien rengdamiesi diskusijai jūs galite susipažinti su politikos departamento dviem informaciniais biuletiniais, tikrai rekomenduoju juos perskaityti. Taip pat turime PowerPoint programą prezentacijų kopijas parengė Toliau pakankamai išsamus interviu su mūsų pranešėja ponė Beres. Jūs šio interviu kopiją taip pat turite. Trečiasis darbo tvarkės klausimas. Posėdžio protokolo tvirtinimas sausio 14 dienos posėdžio. Nei aš, nei biuras negavo jokių pastabų ar norų kažką keisti. Darau prielaidą, jog šis protokolas bus laikomas patvirtintų. Taigi periname prie tikrosios mūsų šiandieno susitikimo priežasties. Būtent finansų reguliavimas ir priežiūra. Ši tema puikiai tinka į mūsų e, bendrų diskusijų kontekstą. Žinote, kad Ekon komitete apie tai diskutuojama, daugelis mūsų komiteto narių yra ir šio komiteto nariai. Tai, taigi, žinome, kad Rusija pateikė savo ataskaitą, komisija savo ruoštų parinkė savo pasiūlymą, taryba, pirmininkaujant Švedijai bei e, dabar Ispanijai, nagrinėja šios dokumentus, atėjo laikas apsispręsti parlamentui. Ekon komitete jau tas buvo padaryta tiek dėl rizikos komiteto, E, kuris turėtų būti ECB rėmose, dokumentas jau buvo išnagrinėtos ir dėl kitų Europos priežiūros agentūrų paskirti pranešėjai, pranešėjai pateikė savo dokumentus. Iš karto, pasakysiu, diskusijų yra tik tai pati pradžia, trialogo metu taip pat nemažai turėtų pasikeisti. Bet štai ką reiktų konstatuoti, egzistuoja tarp frakcijinis susitarimas bei konsensusas, jog globaliai, globaliosius finansų rinkos turėtų būti reguluoj, reguliuojamos taip pat tarptauniniu lygmeniu. Taigi, mes ne tik pasveikinome e, komisijos pasiūlymą, bet norime eiti netgi toliau nei komisija siūlo. Ką iš principo tai reiškia? Tai reiškia fundamentalius pasikeitimus kadangi mes norime įgaliojimus ir kompetencijas perkelti iš nacionalinio į europinį lygmenį, neišvengiamas e, tokio pasikeitimo pasiekmes. Aišku, ne viskas yra pageidautina, bet tikrai teks suvokti, jog valstybės narės pakankamai atsargiai reaguoja į pasiūlymus. Viename iš mūsų šiandienos informacinių dokumentų prie išvadų parašyta štai kas. Labai svarbus sakinys. Iš tiesų, Europos priežiūros agentūros neturi įgaliojimų užsimti krizių valdymu ir neturi turėti įgaliojimų panaudoti viešasias lėšas, kad būtų sprendžiamos e, bankų krizės ar kitos sisteminės rizikos. Galų gale visiškas jų efektyvumas yra abejotinas. Ar tikrai realistiška kurti Europinės struktūros su ex ante įsipareigojimas atliekančias mikromakro priežiūrą, bet neturinčias įgaliojimų išpirkti, nacionalizuoti ar kitaip mm, kovoti su sisteminė rizika bei bankų žlugimu. Taigi krizių valdymas turėtų būti vienas iš ES darbų tvarkės prioritetų, taigi reiktų taip pat suderinti e, dabartinius reformų pasiūlymus, kitaip visos pasiekmes bus bergžios. Taigi, šis klausimas, manau, šiandien mums taip pat bus labai aktualus. Nebejoju, jog šiandien per diskusijas mes šios klausimus paliesime. Gal aš kiek e, jaučiuosi sutrikęs, nes savo pranešimus baigiau, mūsų kalbėtojo dar nėra keista, kur jis dingo. Panašu, kad dar jau prieš pusvalandį stovėjo prie posėdžių salės durų, bet taip man buvo pranešta, gal jis ne prie tos salės buvo atsistojęs. Tai ką reiktų daryti? Siūlau tuomet pradėti nuo antrojo diskusijų etapo. Ponas Buffin, jo, Buffin būtent Jochen Sanijo pirmininkas pasisakys. Norėčiau dėl darbo tvarkos pasakyti. Nežinau, kada prie mūsų prisijungs mūsų pagrindinis kalbėtojas Kristijan Noji, kuris anksčiau dirbo ECB, o dabar yra e, Bank de France valdytojas. Jeigu Jis turės labai mažai laiko, tik 20 minučių, tai reiks diskusijas nutraukti ir leisti jam pasisakyti, kitaip tektų atsisakyti jo pasisakymo, ta, tas būtų labai gaila. Tačiau, kadangi jau visi susirinko, tai iš karto suteiksiu žodį ponui Sanijo. I'm very flexible. Yeah, I'm very flexible. If Mr. Noyer appears, uh, I can be interrupted at any moment. Uh, my plane is... Ačiū. Aš žinau, kad gali būti nutrauktas bet kurią akimirką, tačiau pasistengsiu. Finansinės rinkas nuniokojo milžinišką audrą bei visiškai sugriovė tarptautinę finansinę sistemą. Net buvo sunku tuo patikėti tiems, kurie kovoja su šiais įvykiais. Nekontroliuojamos jėgos iškėlė riziką visam finansiniam pasauliui bei parodė, kad saugumo jausmas buvo klaidingas ir paneigė tuos įstikimus, kurie susformavo per keletą pastarųjų dešimtmečių. Panašu, kad mūsų pagrindinis kalbėtojas jau prisijungė, taigi turėsiu dabar nutraukti savo pasisakymą. Christian, bonjour. You have to start immediately. Also ich darf jetzt ganz herzlich unseren Keynote Speaker. Taiga noriu pasveikinti mūsų pagrindinį šiandienos prelegentą, poną Kristianą Noje, Prancūzijos banko valdytoje. Tikrai nekantraujame jūsų pasisakymų sulaukti. Prašom. Uh, monsieur le Président, uh, Madame. Gerbiamas pirmininkė, gerbiama pranešėja, gerbiami e, specialiosios komisijos ekonomikos e, finansinės ir socialinės rizikos klausimams nariai. Visų pirma, dėkuoju už tai, kad mane pasikvietėte svarbiu tokiu momentu, nes jūs rengiate naują mm, priežiūros struktūrą Europoje, Ir aš labai trumpai norėčiau pabandyti atsakyti į du klausimus, kuriuos jūs iškėlėte. Uh, kiek mes galime mm, išspręsti reguliavimo ir priežiūros trūkumus, kuriuos išryškino krizė ir koks reikalingas priežiūros modelis Europai. Dėl pirmojo klausimo. bandymai e, reaguoti į e, tą nepakankamą e, pasirengimą dirbti krizės akivaizdoje pasirodė besa nepaprastai reikalingi praeitie. Yra buvę nemažai bandymų pabandyti išvengti tokių dalykų, tame tarp ir e, Lamfalusi e, komitetas ir trečiojo lygmens atskiras komitetas e, bandė spręsti tas problemas. Šiaip reikėtų kalbėti apie tris lygius. Tai reglamentavimas susijęs su, su mikro rizikos mažinimu. Toliau tam tikros e, papildomos priemonės e, ir e, apsisprendimas dėl tų sričių, kurias reikėtų tinkamai prižiūrėti. Pirmoji reforma ašis kuri tikrai neginčiamai reikalinga ir labai skubiai reikalinga atsižvelgiant į krizę. Tai yra labai akivaizdu, būtų siemtina su dviem dalykais. Visų pirma, tai yra pat, tai, kas yra reikalinga dėl um, pačių rinkos operacijų. Mes dėl krizės pamatėme, kad būtent rizikos perkelimas yra susijęs su rizikos negalėjimu suvaldyti rizikos visose ekonomikos sektoriuose, ypač kai eina kalba apie kapitalo reikalavimus. Taigi, išda, didžiąją dalimi tas bus ištaisyta su direktyvos dėl mokumo peržiūra. Šios... Ir čia eina kalba apie tuos aspektus, kuriuos jūs parlamentas aptarėte. Tai yra, kai eina kalba apie reitingavimo agentūras, jų priežiūra turi būti užtikrinta taip pat atliekant e, teisės aktų koregavimą. Ir čia, aš manau, prioritetas yra turint omenyje tas priemonės, kurios dabar yra analizuojamos, kurios leis pakoreguoti bendrą priežiūros sistemą ir jai taikomas e, taisyklės, tai būtų geresnis rizikos padengimas su tam tikra dinamika, aš taip sakyčiau, kad būtent tas garantavimas atsižvelgtų į ekonomikos ciklą, kreditų išdavimo ciklą, tai yra, aišku, techniniai dalykai. Mm, tai e, eitų kalba ne vien tik tai apie pačią numatomą nuostolių riziką, bendrai būtų platesnis įvertinimas ir tai būtų atliekama ir statistinių lygmenių. Toliau, bendrai, kai žiūrime į visą pasaulį, reikia sustiprinti rizikos valdymą visais e, matmenimis. Ir iš šio požio taško Europa turi Um, Bazelio 2 visas nuostatas prisėmusi, taigi aš manau, kad yra jau pažengusi daug labiau į priekį nei visi kiti pasaulio regionai, ypač um, JAV. Ir labai svarbu, kad tos nuostatos būtų kaip galima greičiau įdėktos ir pritaikytos, turiuomenyje bazelį 2. Tai yra sistema, kuri leidžia pamatuoti riziką pagal, e, proporcingai pagal kapitalo reikalavimus galima pamatuoti riziką ir priežiūros institucija turi galimybę sudaryti mm, e, e, kiekvienos institucijos mm, rizikos mm, aprašymą, profilį, būtent atsižvelgiant pagal Bazelio 2 reikalavimus. Toliau reformos antroji ašis būtų sėtina su priemonėmis kurios kurios turi būti priimtos lygiai taip pat um, skubiai, kaip ir tos priemonės, kurios siejamos su rinkos operacijomis. Tačiau šioms priemonėms reikalinga daug um, gilesnis pamastymas, nes jos turės labai didelį potencialų poveikį realiai ekonomikai. Tai yra visos tos priemonės, kurios dabar yra analizuojamos šiais metais, um, taip pat ir tarptautiniu mastu taip pat ir Bazelio komitete. Čia aš norėčiau paminėti dvi sritis, kurios mano manimo yra prioritetinės. Pirmoji būtų susijusi su fondų savybėmis ir apibrėžimais. Mes turime labai um, skirtingus nuosavų lėšų apibrėžimus uh, tiek um, Europoje, tiek pasaulyje. Reikia suvienodinti uh, tų mm, nuosavų lėšų apibrėžimą, kad būtų galima išsaugoti pasitikėjimą, kad būtų didelis aiškumas, taip pat, kad uh, kapitalo įvairios priemonės um, būtų supaprastintos ypač kai eina kalba apie e, realias galimybės absorbuoti nuostolius, nes panašu, kad tai darosi vis sudėtingiau. Tai būtent tai tu kalba apie kapitalo kokybės dalykus, tai yra ta kategorija, į kurią patenka priemonės visos sėtinos su nu, nuosavomis lėšomis. Toliau kitas, kita kategorija būtų e, likvidumo pamatavimo priemonės. Iki šiol nebuvo standartų dėl likvidumo tarptautinių mastų pamatavimo. Yra netgi valstybių, kurios iš viso yra atsisakiusios bet kokio reguliavimo dėl bankų likvidumo srityje ir Aišku, kad būtina užsitikrinti, kad bankai būtų labiau pajėgus užsitikrinti likvidumą ir čia eitų kalba apie konkrečias priemonės, um, bet žinoma, jų parinkimas yra labai delikatus klausimas, nes mano manimu reikia čia turėti omenyje kelis dalykus, kad visų pirma analizė nebūtų fragma, fragma, e, fragmentizuota, suskalita, nes tikrai būtų labai gaila, jeigu viskas susivesų tik tai į nacionalinius reikalus ir tik tai um, būtent dėl likvidumo keliami reikalavimai apsiribotų apimtų tik tai vienos valstybės teritoriją. Taip pat tos numatomos priemonės turėtų leisti panaudoti mm, ir pažangės priemonės šiam sektoriui ir bendrai kalbant Negalima taip pat ir siekiant bankų veiklą pagerinti, iš viso sužlugdyti bankinę veiklą. Taigi visas priemonės reikia tikrai parinkti labai atsargiai, kad, nenukien, kad būtų ir užtikrinta bankų gera veikla, bet ir nebūtų ji visiškai užneušta. Dėl to, kas yra daroma tarptautiniu mastu, kas gali būti svarbu, bet kur vėlgi reikėtų dėlio atsargumo, tai aš čia paminėčiau mm, priemonę susijusią su mm, bankų stebėjimu. Tai galėtų būti įdomus analizės elementas mm, tarp kitų priemonių sėtinų su bankų rizikos įvertinimu, ypač kai na kalba apie um, finansinius įsipareigojimus Tai Taigi labai svarbu, kad rizika būtų vertinama pagal tas nuostas, kurios yra numatytos bazelėje 2. Čia yra labai mm, pavojingas rytis, nes iš tikrųjų, jeigu mm, pernelyg, daug, pernelyg aklai bus taikomos tos priemonės, tai bankai gali būti pastumėti dar daugiau rizikos prisijimti. E, ir be to reikia jeigu apskaitos standartai nėra vienodi, tai be to ir nemanom, neįmanoma palyginti e, e, finansinių e, įstaigų, kurios veikia skirtingose valstybėse. Taigi svarbu būtų kalbėti apie antro ramščio priemonės ir, ir nepamiršti būtent mano minėto atsargumo. Dabar dėl priemonių kovai su cikliškumu. Uh, Ai, man atrodo, kad čia visi bankos priežos institucijos gal vien sutinka, kad visos priemonės skirtos kovai su cikliškumu yra e, labai svarbios, ypač kai eina kalba apie antrąjį sluoksnį, tai yra kapitalas, kuris e, kurio apyvarta vyksta viename cikle. Aišku, reikia mm, teisės aktų leidėjams pasiūlyti tokias galimybės, priimti tokias priemonės, bet čia, aišku, viskas yra labai sudėtinga. Tai gal tiek būtų iš tikrųjų svarbu kalbėti būtent apie reglamentavimą ir reguliavimą ir turime mm, kaip ir Bazilio komitetas pasakė, mes turime nepamiršti makroekonominio lygio, um, kai eina kalba apie tokių priemonių tvirtinimą. Aišku, kad reikia ieškoti tokių priemonių, kurios užtikrintų, kad finansinė sistema būtų tvirtesnė, patikimesnė, kad kapitalo užtikrinimas būtų didesnis, kad rizikos analizė būtų geresnė. Tai yra labai svarbu. Svarbu yra išvengti taip pat tokios krizės, kokią mes jau pergyvename. Reikia užkirsti kelią tokiai rizikai. Aišku, reikia išvengti ir tokios kitos dramatinės rizikos, kuomet būtų priimtos tokios taisyklės, kurios iš viso užblokuotų mūsų ekonomikų finansavimą ir kurios tiesiog sužlugdytų, um, visiškai sužlugdytų mūsų augimo modelį tokį, kokį mes turime ir pažįstame. Taigi, galvojant apie priemonės, reikia jas parinkti labai atsargiai apgalvojus, atsižvelgiant jų į jų makroekonominį poveikį Ir Bazelio komitetas siūlo panalizuoti galimų priemonių makroekonominį poveikį, pasitarti su centriniu banku, su kitomis tarptautinėmis finansavimo institucijomis. Tai būtų labai svarbu. Taip pat aš galvoju. kad turime subtiliai pažvelgti į galimų priemonių um, galimą poveikį e, reguliavimo e, situacijai, atsižvelgiant į kiekvienos ekonomikos, kiekvienos e, finansinės rinkos specifiką. Uh, kad būtų galima įvertinti trumpai, kaip, trumpai sakant, kaip gali pasikeisti mm, finansavimas prieinamas kiekvienam iš mūsų ekonomikos segmentų, tam, kad galėtumėm mm, numatyti, koks bus poveikis ekonomikai ir suvaldyti tą galimą poveikį. Toliau, dėl to, ką, ką, galima, ką, ką mes galėjome padaryti krizės akivaizdoje, kas e, nebuvo padaryta, kokie buvo trūkumai, ką būtų galima padaryti krizės atveju. Man atrodo, ko pritrūko, tai, tai indėlininkų apsaugos. Tai yra tai, kas, man atrodo, Europos parlamentui labai rūpi, ES mes e, turime galimybę užtikrinti garantijas indėliams, tačiau tos galimybės yra labai įvairios skirtingose valstybės narėse. Pavyzdžiui, Prancūzijoje jos yra skaičiuojamos pagal kiekvienos įstaigos rizikos profilį. Aišku, yra galimybės harmonizuoti uh, viską europinių lygmenių, bet aišku, galima būtų tą harmonizuoti turint omenyje e, indėlių dydį ir čia gal, galima būtų panaudoti garantinius fondus. Aišku, kad tai būtų eksantė garantijos ir be abejo būtų galima kalbėti apie europinę indėlių garantavimo sistemą, aišku, siejant ją su kiekvienos valstybės narės um, indėlių draudimo sistemomis ir aš manau, kad čia būtų galima tikrai plačiai pamastyti tais klausimais. Ir kitas dalykas būtų uh, įstaig tokių įstaigų, kurios yra pernelyg didelės, kad žlugtų rizikos laipsnį. Aišku, mes visi norėtumėm pašalinti ar bent jau sumažinti tokią tikimybę, bet galvoti, kad kad būtų naudinga sudaryti sąrašą sisteminės rizikos įstaigų, Na, man asmeniškai tai atrodytų gan abejotinas variantas. Visų pirma, dėl to, kad jeigu eitų kalba apie banko ar finansinių um, įstaigų, kurios, yra, kurios turi sisteminę riziką, sąrašo sudarimas būtų neproduktyvus, nes tai iš karto institu, institucionalizuotų, aišku, uh, moralinį aspektą. Jeigu sudarote sąrašą, įtraukėte didelės įstaigas, yra sisteminės įstaigas, aišku, tai iš esmės tarsi sumokote mokesčius. Sakote, kad mes jums suteikėme draudimą tai ir tai už tai reikalavime draudimo įmokų. Man tai keltų labai didelių abejonių toks variantas. Be to, aišku, kad pačios didžiausios yra galbūt pavojingiausios, didžiausios rizikos yra įstaigos, tačiau Kai dabar žiūrime į tas įstaigas, kurios e, žlugo krizės metu ir kurias turėjo gelbėti paskui valstybė, mes matome priešingą santyki. Uh, Um, tarp uh, įstaigos dydžio ir, uh, tikim, ir, ir um, tikimybės, kad valstybė turės gelbėti ar turėjo gelbėti tam tikras įstaigas. Taigi, jeigu būtų prieš krizę sudarytas sisteminių tų įstaigų sąrašas, neaišku, kokia būtų buvusi situacija. Dabar mes matome, kokiamis aplinkybėmis mes gyvename, kad iš tikrųjų buv, būtina valstybėms buvo organizuoti gelbėjimo operacijas, po to ir tam tikrų įstaigų likvidavimo operacijas. Tai kalbant apie tokių įstaigų sąrašo sudarimą ar apmokesnimą pagal rizikos laipsnį, man atrodytų viena iš tokių idėjų, kurios, e, dėl kurių būtų galima, dėl kurių na, reikėtų diskutuoti. Kitas dalykas. Dėl moralinės rizikos aš galvoju, kad kuomet neįmanoma išvengti valstybės įsikišimo, tai e, tas valstybės įsikišimas taip pat turi būti lydimas ir labai radikalių priemonių. Gal nebūtinai valdytojų pakeitimo, bet galbūt ir taip, ir galbūt kitas dalykas, kad buvę akcininkai turi prisijimti savo, tai yra akcininkų riziką tiek, kiek tai yra pagrystina, atsižvelgiant į tos įstaigos um, valdymo situaciją. Man atrodo, kad yra visiškai normalu, kad įstaiga kuri buvo masiškai ir per ilgą laikotarpį gelbėjimą, gel, gavo gelbėjimo priemonės, po to būtų iš, padalinta į atskirus vienetus ir būtų po to parduota e, tam tikriems kitiems subjektams. Uh, Jeigu tai yra masyvios ir ilgalaikės gelimo priemonės, kad po to nebūtų tas pavadinimas siejamas. Taip pat nieko nėra nenormalaus, jeigu valstybė turi konstatuoti, kad e, tam tikros įstaigos gelbėjimo kaina vienoje ar kitoje valstybėje, ypač kai na, kalba apie didelę naštą mokesčių mokėtojams. Ekspost po to galbūt visiškai galima ir mm, nus, uh, nustatyti tam tikrus mokesčius, kuriuos po to turės tą įstaigą mokėti. Uh, už tai, kad atsidūrė tokia situacija dėl to, kad buvo nepakankamai griežtai prižiūrima jos pačios finansinė padėtis iki tol ir dėl to, kad atsidūrė tokia situacija ir buvo gelbėjama. Dabar dėl bankinės aplinkos. Tai yra tema kuris sėtina ne vien tik tai su bankininkystės sektoriaus e, reglamentavimo klausimais. Tai yra labai svarbus dalykas, tai yra ir viena vertus apskaitos klausimai, kita vertus ir kiti dalykai, kurie yra nereglamentuojami. Dabar dėl apskaitos turi būti apsi, atsižvelgta į e, finansinio stabilumo aspektus. Tai yra, turime didesnį dėmesį skirti um, rinkos vertei, taip pat tai, tikrosios vertės nustatymui, neatsižvelgiant į uh, sąlygas, bet atsižvelgiant į tai, kokios yra aplinkybės e, dėryboms. Ir kaip e, ir 20-ukas pageidavo, mes turime pasistengti užtikrinti įvairių um, sistemų konvergenciją, kad jos būtų suvienodintos siekiant e, priartėti prie tarptautinės apskaitos standartų. Uh, galbūt čia um, ta, ta konvergencija atrodytų antrinės reikšmės, bet iš tikrųjų yra labai svarbi. Būtent labai svarbu, kad visos apskaitos standartai valstybių narių būtų suvienodinti ir priartėtų prie tarptautinės apskaitos standartų. Tai yra reikalinga mm, visam finansiniam stabilumui užtikrinti. Ir toliau visa Europos centrinio banko sistema turi būti sustiprinta. valdymo sistema turi būti sustiprinta ir um, apskaitos sistemos normalizavimas yra labai svarbus aspektas. Dabar paskutinis dalykas um, nuostatų taikymos rytis, tai yra reglamentavimo apimtis, kokia krizė parodė, kad kreditai buvo teikiami nemokiems kartais subjektams ir tai darė įstaigos, kurios buvo nereglamentuotos, nereguliuojamos ir neprižiūrimos. Iš šio požio taško m, mm, Europa gali didžiuotis, nes mūsų bankininkystės sektoriaus reglamentavimo uh, sistema leido tam tikrą dalį veiklos vis tik tai įtraukti į e, reguliavimą. Tai yra, buvo taikomos tam tikros reguliavimo taisyklės. Ir tie principai, kuriuos nustatė didysis dvidešimtukas, kad visi sektoriai, visos finansinės paslaugos, visi finansiniai produktai o, patektų e, į priežiūros sistemą, Tai, na, žinoma, dėl to dar čia reikės daug pasistumėti į priekį, ypač kalbant apie reitingavimo agentūrų priežiūrą, bet taip pat ir. Ir dėl finansinių įsipareigojimų e, svarbos kai kurie rinkos um, sektoriai, pavyzdžiui, išvestinės finansinės priemonės taip pat turi uh, patekti, arba kai eina kalba apie, pavyzdžiui, elektroninės dėrybos platformas. tai yra labai svarbu, kad irgi būtų užtikrinta priežio, kad būtų užkirstas kelias sisteminiai rizikai. Toliau netgi europinių lygmenių, o dar svarbiau tarptautinių lygmenių, uh, Mm, kad būtų, kadangi labai skirtingi yra kredito institucijų apibrėžimai, labai svarbu būtent į tai atsižvelgti. Tai dabar dėl mm, Europos priežos modelio pirmininkė aš labai trumpai kalbėsiu, nes aš matau, kad laikas labai greitai bėga. Taigi, Europoje naujoji priežiūros architektūra, kuri pasiūlyta pono Žagdelė Rozie pirmininkas e, vadovautos darbo grupės, man atrodo, tikrai yra labai tinkama atsižvelgus į kriziką. Ir gal tiek ir būtų to, tų mano pastabų. Gal reikėtų tik tai akcentuoti, kad mano manimu viena iš esminių pamokų, kurias išmokome e, dėl šios krizės, yra tai, kad uh, tas atstumas tarp priežiūros institucijos ir centrinio banko, tai yra artimi ryšiai, yra labai svarbus dalykas tam, kad būtų galima greitai sureaguoti, jeigu yra ypatinga situacija, kur reikalinga skubi reakcija. Būtent aš sakyčiau, kad priežos institucija turi palaikyti itin glaudžius ryšius ir su pačia prižima įstaiga. Ir ta architektūra, kur ir nacionalinių lygmenių mes turėsime priežos institucijas, bet ir tuo pačiu metu labai tvirtą turėsime koordinavimą, taip kaip Larazier grupė siūlo europinių lygmenių. Ir mes turėsime labai e, veik, efektyviai dirbančias kolegijas, kurios užtikrins priežą per sieną. Aš manau, kad tai bus puikus rezultatas. Kita vertus, dėl tos minties, ką pasiūlė Jacques de la Rosière, dėl vienos priežos institucijos, kuri rūpintųsi veikla per sieną, aš čia gal turėčiau tam tikrų abejonių ar čia nebūtų tam tikrų iškraipimų, fragmentacijos, ar nebūtų kažkokia tai skatinama arbitražo veikla per daug. Uh, Aš jau tik kalbėjau apie sisteminės įstaigas. Tai tas pats galbūt būtų pasakytina ir apie finansinės priežiūros institucijas. Taigi labai svarbu, kad um, bankų kontrolė, draudimo e, priežiūra turėtų būti, tu, užtik, turi būti kaip galima glaudesni ryšiai tarp jų. Mano manimu, tai turi būti prioritetas, tai būtų tikrai labai svarbi evoliucija. Uh, kad tarp priežios institucijos ir centrinio banko būtų labai glaudus ryšiai, ko dabar nėra, tai turėtų būti išanalizuota ir tai turėtų būti mm, padaryta mm, ES valstybėse ir man atrodo, tai yra labai svarbus dalykas. Äh, äh, Ačiū ponui Nuje. Iškart pereisime prie klausimų, kadangi vėluojame, tai suteiksiu žodį tik koordinatoriams. Pradėsiu nuo pranešėjus, Parvanš Berės, po to Otman Kar, taigi kiekvienas gaunate po minutę, jeigu viršysite laiką, sulauksite raudonos kortelės. Ačiū pirmininkė, gerbiamas valdytojau, ačiū už mm, tai, kad išanalizavote, kokie yra trūkumai, ką reikia padaryti. Du klausimai. Pirma, dėl nu, bankų nuosavų lėšų padidinimo. E, tos diskusijos e, jau seniai vyksta, galbūt čia netas laikas jas dabar iškelti, bet jūs kalbėjote apie tuos produktus iš tikrųjų čia pažanga labai svarbi, jeigu norime pasistumėti į priekį, jeigu mes tik tai apsiribuojame te, te, teorinėmis diskusijomis, mes tik kalbame apie konkurencingumą, mūsų modelį palyginti su JAF ir taip toliau, ir, bet negalime žengti toliau. Čia atrodo yra įvairūs pasiūlymai iškelti ir dabar atsižvelgiant į bazalio darbą yra e, siūloma padidinti nuosavas lėšas bankų, tačiau nėra alternatyvos siūloma. Nesakoma, ką, o ką mes darysime su, pavyzdžiui, problemų sprendimo fondu ir koks būtų optimalus variantas, atsižvelgiant į mūsų galutinį e, rezultatą, nesužlugdyti bankinį sektorių, bet užtikrinti, kad realioji ekonomika gautų ir tinkamą finansavimą. Ir antras klausimas, ką jūs galvojate daryti dėl e, bazelio susitarimų ir sutarties? Ačiū. Pone valdytojau, e, jūsų pranešimas buvo tarsi iš dviejų dalių. Na, dėl pirmosios dalies čia reikia galvoti apie kapitalo poreikių direktyvą, apie pavertimo vertiminiais popieriais direktyvą ir kitus dokumentus. Jūs sakėte, kad Larosie pranešime yra teisingos mintis išdėstytos, taigi ar nereiktų Europinės priežiūros institucijos, kuri galėtų uždėti sankcijas tuo metu, jeigu vietos priežiūros institucija nesima reikiamų veiksmų arba jeigu negali rasti sprendimo, kadangi rinkos tampa vis globalesnės. Kokia galėtų būti europinė ar globali priežiūros institucija? Be to paminėsiu, kad taryba visiškai nepalaiko Larosėje išvadų bei e, Kaip manote, ar pavyks tokią Europinę priežiūros instituciją e, sukurti bei paraginti jai pritarti? Ačiū pirmininkė dėl nuosavų lėšų reikalavimo gyvendinimo ar dėl problemų sprendimo fondo Mes negalvame, kad reikėtų griežtinti reikalavimą dėl nuosavų lėšų, nes pagrindas yra aišku pačių kad įstaigos nebūtų pernelik pažeidžiamos, turint omenyje tai, kokią veiklą jos vykdo, um, kad būtų iki minimumo sumažinta krizės rizika ir um, valstybinio sektoriaus intervencijos uh, tikimybė. Taigi svarbu užtikrinti stabilumą, bet nenužudyti visos bankinės veiklos. Aš manau, kad mes turime padaryti viską, kas yra reikalinga, atsižvelgiant į Europoje priimtus sprendimus ir sustiprinti kapitalo reikalavimus dėl rinkos operacijų. Mm. Čia pavyzdys būtų tai, kas yra blogai sukalibruota Bazelyje 2. Mes turime tarptautinius tarimus ir tai jau yra geriau dabar su, suformuluota, tačiau dar vienas dalykas yra dėl kapitalo kokybės. Čia turbūt palaipsniui reikės stiprinti reikalavimus ir aš čia kalbėčiau labiau apie um, terminus, apie trukmę tam, kad būtų tvirtas kapitalas ir atitinkamai uh, tinkami produktai ir sukauptas rezervas. Kalbant apie techninės priemonės, atskaitimų, paskaičiavimą ir taip toliau, čia aš būčiau atsargesnis, nes jeigu per nelik daug dalykų sudėsime, tai tuomet ekonomikos finansavimas tiesiog vyks daug sunkiau. Aš labiau galvočiau būtent apie kalibražą, kad būtų pusiausvyrą tarp likvidumo, mokumo, užtikrinta, bet aš manau, kad tai savame ir neprieštarauja tam, kad galvojama apie, pavyzdžiui, iš anksto finansu, finansuotą daug galingesnį indėlių draudimo fondą, pavyzdžiui, kurį būtų galima panaudoti reguliuot reguliuojančios institucijos pareikalavimų tam, kad būtų galima išvengti katastrofų. Aš manau, kad ab, ab, būtė, abi tos priemonės būtų naudingos. Iš jūsų klausimą aš susidarau įspūdį, kad jūs galvote, kad jeigu mes turėsime daugiau problemų sprendimo fondo, galbūt mažiau bus reikalinga kapitalo. Tad, na, reikia galvoti apie būtent ekonomikos augimą ir finansavimą, kuris atitinktų, atitiktų tuos reikalavimus. Dabar dėl bazelio. Iki šiol sistema veikia puikiai, aišku, su viena išimtim, kurią aš pats paminėsiu, tai yra JAF vėlavimas įdėkti bazelį, bazelio 2 nuostatas. Ir aš pasisakyčiau už tai, kad na, turėtų būti galbūt rengiamas tas pasiūlymas komitete, pasiremiant mintimi, kad galbūt iki pabaigos metų bus susitarimas dėl Bazelio 2 ir bus iš JAF įsipareigojimas visiškai įdėkti Bazelį 2 ir atitinkamai patvirtinti savo teisės aktus dėl Bazelio 2 taikymo, nes didžiojo dešimtuko nuo, išvadose yra numatyta, kad JAV priims Bazelį 2 vieneri metai po to, kai visi kiti o, priims Bazelį 2 su modifikacijomis. Tai, tai man atrodo būtų logiška, kad dabar visa ta na taip, aš suprantu, institucinė ta visa mechanika nėra labai gera, tačiau reikėtų galbūt e, turėti omenyje ir tokią galimybę. Dabar dėl, dėl to, atsižvelgiant į Larazier pranešimą, kaip užtikrinti, kad valdžios e, institucijos turėtų galimybės pritaikyti ir sankcijas, ir e, paskatas. Man atrodo, kad geriausia formulė būtų tokia, kuri būtų paremta tuo pavadimu, pavadinimu teisės akto, kuris svarsto Europos parlamentas, tai yra, kad būtų paremta finansų sistemos priežiūra. Dabar kaip geriausiai veikia priežiūra, man atrodo, čia reikėtų paminėti JAV. Tai yra federalinių rezervų pagrindų veikianti e, sistema, kur prižiūri, prižiūrinti institucija yra ne Vašingtone, o kiekviename federalinėme banke. Uh, Tai yra, pavyzdžiui, Čikagos bankų regionas prižiūrimas Vašingtonė ir taip toliau. Tai yra, kad tuomet e, valdytojai vietinio regiono užtikrina, kad pas juos viskas vyktų nuosekliai ir gali tvirtai viską suimti į ranką. Ir tuomet yra būtent nuosekliai įgyvendinama sistema. Galbūt, aišku, ji netaip nuosekliai suderinta per visą JAV kaip kad Europoje. Uh, Mm, mes kartais galvojame, kad Europoje viskas juda į priekį taip lietai, kad kartais net nustembame pamatę, kad kartais iš tikrųjų mes esame daug labiau pasistumėję į priekį nei kiti. Tačiau, nors ir ta sistema visos JAF lygių nėra nuosekli, tačiau e, ji veikia vietinių lygmenių ir Europos sistema, taip būtų geras pagrindas tolesniam, tolesniems diskusijoms, žin, kad iš tikrųjų atsižvelginti tai, kad ten jie žino vietos veikėjus, vietos subjektus, vietą specifiką. O, bet taip pat mes dar žinome ir bendrą situaciją. E, Taigi, po vieną minutę, Aldė, frakcijos vardu, kas pasisakys, prašom. Dėkuoju, pirmininkė, aš tai, ko norėčiau mūsų svečio paklausti. E priežiūros praktikoje ir e, reguliavimo praktikoje tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu. Ir ypač, kai kalbam apie Europos ar supernacionalinį lygmenį, viena iš problemų yra susijusi su informacijos valdymu. Žinome, kiek ten gali būti iškraipimų ir manipulacijos ir kiek tai gali pridaryti žalos. Tad aš norėčiau prelegento paklausti, kaip reikėtų veiksmingiausiai dirbti, veikti, kad tai keltų kuo mažesnę riziką mūsų finansiniai sistemai. Dėkui, pirmininkė. E, savo interpretacijoje jūs minite tokius žodžius kaip delikatus, subalansuotas, e, koreguoti ir taip toliau. Ar nemanote, kad mes Europoje šiek tiek persistengėme, stengdamės e, išspręsti amerikiečių, amerikiečių problemas? Ir ar nebandome pernelyg reglamentuoti? Ir ką Jūs pasakytumėte apie tą vadinamąjį. E, problemų sprendimo fondą ar e, kokį kitokį fondą. Ačiū už tą e, klausimą dėl to delikataus aspekto valdymo. Na, galbūt aš per daug e, gal, jau nužengiau priekį, bet man atrodo, kad dabar vyksta diskusijos dėl rengiamo teisės aktų, atsižvelgiant į dabartinį etapą, reikėtų pasakyti, kad valdžios institucijos turi galimybę komunikuoti, palaikyti ryšius, kuomet tai yra, joms tai atrodo reikalinga, tačiau jos neprivalo bendra, bendrauti, kai eina kalba apie, tarkim, kažkokius tai darbus, kurie yra konfidencialaus pobūdžio. Ir būtent todėl šiandien Man atrodo, būtent e, dėl sisteminės rizikos taryboje yra numatoma apie tai kalbėti, kad ar, ar gerai yra palikti, kad kiekvienu atveju būtų bendraujama diskretiškai palaikant ryšius. Vienintelis, mano manimu, būtinas atvejis, kuomet būtina užtikrinti komunikavimą, tai yra būtent va, tokia tokioje vietoje kaip, kaip čia dabar pas jūs, jūs mm, nuolat išklausote sisteminės rizikos tarybos pirmininko ir ECB pirmininko ataskaitas apie 27 valstybės narės ir man atrodo, kad tai yra puikus modelis ir puikus reikalavimai. Uh, Dabar dėl pusiausviros, dėl tokios, na, delikačios, subtilios pusiausviros, atsargaus tobulinimo, derinimo, tai ką jūs paminėjote, taip, mm, teisingai interpretuojate mano žodžius, aš bandau pasakyti štai ką. Man atrodo, kad e, tos temos, tie pavadinimai, tos kryptis, e, kurios užbrieštos e, iki dabar ir tame darbe aš dalyvavau kaip ir visi kiti atitinkami asmenys ir Bazelio komitete, ir didžiojo dvidešimtuko posėdžiuose, ir stabilumo komiteto darbe. Visos tos kryptis pačios savaime yra geros, na, bent jau dauguma. Kita vertus, jau pats kalibravimas, pačios detalės, vairios jau smulkmenos ir konkretus dalykai, kas ant stalo dedama dėryboms, kartais gali būti pernelyg grūbus, um, pernelyg mm, griežtos ar didelės priemonės ir ne visuomet atitinkančios mūsų europinius interesus. Ir kartais aš galvoju, bet aišku, reikia pasitikrinti, tiesiog aš darau prielaidą, kad kai eina kalba apie mm, patikimą Europos ir pasaulinės ekonomikos finansavimą, galbūt ne visuomet tai tos priemonės atitinka tos interesus. Taigi labai svarbu galvoti apie makroekonominio lygmens interesus ir surasti tinkamą pusiausvyrą. Mano pagrindinė mintis yra tokia. Kol kas dar yra tik tai diskusijų etapas, mes turime vienerius metus aptarti ir ištobulinti detalės ir surasti tinkamą pusiausvyrą. Europiečiams tai yra itin svarbu, kadangi mūsų ekonomika didžia dalimi yra finansuojama bankinio sektoriaus, kai tuo tarpu JAV daugiausia ekonomika yra finansuojama rinkų. Todėl mums tai yra itin svarbu, ta pusiausvėra. Dabar dėl to taip vadinamo stabilumo fondo ir problemų sprendimo fondo, taip, um, tai, kas gali būti tarsi draudimo polisai ar tarsi įma, įmokos draudimo bankams, man atrodo, kad tai yra tai yra diskutuotinas klausimas man atrodo, gali valstybės e, pasirinkti prevencinį e, variantą ir tuo met e, mažiau būtų neigiamų padarinių, nes būtų tos priemonės skirtos visam sektoriu, visoms veikiančioms įstaigoms, taigi tai būtų tinkamesnis variantas. Bonjour, Monsieur Noyer. Uh, have... the... Turėčiau du klausimus. Visų pirma, ar teisingai supratau jūs, kad jūs sakote, kad uh, artimas ryšys uh, tarp priežiūros institucijų ir tų institucijų, kurias uh, jos prižiūri, yra geriausias būdas siekti sėkmės ir jūs, regis, uh, pateikėte kaip pavyzdį JAV situaciją. Po to, kas įvyko, manęs tas pavyzdys nelabai įtikina. Aš manau, kad tas artimumas ar distancija turėtų būti gerai subalansuoti, siekiant kuo didesnį veiksmingumą. Ir antra, norėčiau Jūs paklausti, ar iš krizės pasimokėme, kad finansinė sistema sukelia tam tikrų išorinių pasiekmių visai likusiai ekonomikai. Ar nedėrėtų paieškoti būdų, kaip su tuo susijusios kaštus tinkamai paskirstyti ir kaip geriausia galima būtų tokį paskirstimą organizuoti. Ponas Borgezijo. Dėkui, pirmininkė, e, reguliavimo priežiūros e, ribos ir e, kiti veiksniai, pernelyg didelis reguliavimas finansų sistemose sukūrė tam tikrą šešėlinę bankininkystės sistemą, atsirado produktų, kurie visiškai yra neprižiūrimi reguliuojančių institucijų. Jūs e, smulkiai aprašėte e, tam tikrą priežiūros ir kontrolės mechanizmą ir visiškai teisus, kad reikia ir atitinkamų apskaitos standartų. Tačiau, kai kalbame apie tą šešėlinę bankininkystės sistemą, dėl kurios e, net nebejojame, nes kiekvieną dieną matome e, naujų e, finansinių burbulų. Ar visa tai nereikalauja papildomų priemonių, kurios padėtų mums išvengti su tuo, su tomis e, naujomis, e, su tais e, naujais finansiniais burbulais e, susijusių rizikų. E, E, yra specialios paskirties produktų ir taip toliau, kurie e, e, paskui pas, patiria nesėkmę, o už visą tai turi sumokėti mokesčių mokėtojai. Merci beaucoup, monsieur le président. Euh... Ačiū pirmininkė. Galbūt mm, blogai išsireiškiau, jeigu supratote, kad kuo artimesni yra santykiai tarp e, priežos institucijos e, ir banko tuo geriau. Aišku, kad aš turėjau omenyje, kad kad e, tikrai, kad e, jeigu jūs supratote, kad jeigu mes sukursime 300 priežas institucijų po visą Europą, e, tai bus gerai, ne tikrai aš netaip norėjau pasakyti. Aš tai galvau, kad vienintelė vieta, kur visa ta kad jeigu bus tik tai viskas į vieną vienetą sukaupta visi tie analizės pajėgumai ir taip toliau visai ES, aš nemanau, kad tai bus gerai. Aš manau, kad reikia išlaikyti tas priežos institucijas, kurios egzistuoja dabar arti to e, vietinio ligmens, bet taip pat sukurti ir dar vieną lygmenį, to, tam tikrą o, metodikos, doktrinos vien, ir teisės aktų vienodinimo lygmenį, o, koordinavimo lygmenį, o, ryšių palaikymo tarp visų priežos institucijų lygmenį. Tai būtų geriausias sprendimas. Dabar dėl išorės aspektų, kuriuos e, išryškino krizė, mane neramina ne, tie, ne mintis sukurti fondą, bet mintis sudaryti e, sisteminių įstaigų sąrašą. Čia aš nenorėčiau įvardinti pačių bankų, bet na, mes puikiai žinome, o, kurie bankai bankrutavo ir kurie tikrai nebuvo įtraukti į sisteminių įstaigų sąrašą prieš 3-4 metus. Žinome, kas atsitiko su indėlininkų lėšomis. Man atrodo, kad būtų labai um, didelė rizika, jeigu pasakytumėm, kad štai o, e, 20 įstaigų Europoje yra visiškai be jokios rizikos. Tai yra puikios institucijos, kurios niekada nesubankrutuos. Mes galim visi į jas eiti. Ne, man atrodo, kad jeigu mes užtikrinsime priežiūrą tam tikrą um, stabilę bazę, pavyzdžiui, garantinį fondą turėtumėm, pavyzdžiui, Prancūzijoje mes turime pakankamai gerai aprūpintą fondą, o Europinį galėtumėm turėti pakankamai gerai aprūpintą fondą, kuris turėtų galimybės ex ante pritaikyti intervencinės priemonės, kad išspręstų tų, tam tikrų finansinių įstaigų problemas susijusias su aksininkais taip pat. Ir aš manau, kad galima būtų eiti netgi iki tokio lygio, kad pavyzdžiui valdytojai būtų pakeisti, būtų paskirtas e, kitas valdytojas ir panašiai. Aš manau, kad būtent tai būtų bankinio sektoriaus finansuojamas fondas, o ne kažkoks tai išorinio aspekto um, apmokestinimas, kad tai būtų ne apmokestinimas, kad būtų išorinis aspektas visiškai jau. Tai tokia būtų mano mintis. Dabar dėl šešėlinės bankininkystės, kaip aš supratau, uh, Na, čia gal būtų sunku kažkaip tai vienu žodžiu tai apibendrinti, bet kai eina kalba apie a, tam tikras priemonės, a, apskaitos standartai Europoje tikrai yra tokie, kad yra įtraukiami ir nebalansinės tos priemonės labiau negu JAV ir pagal F, e, F SB tai būtų išimtinis dalykas, jeigu palygintume su JAV konkrečiai. Ir jeigu eina kalba apie realios rizikos įvertinimą, kuomet bankai pasiima e, nebalansinės konkrečias priemonės, tai viskas turi būti vertinama pagal antrą ramstį. Uh, turi būti kaip galima labiau įvertinta ir tokia rizika, ir po, po, po krizės tai labai akivaizdu. Yra metodų, kurie leidžia būtent įvertinti ir tokią nebankinę veiklą, kuri tikrai gali būti pavojinga, kaip kad jūs ir sakėte. Ačiū, panašu, kad prieartėjome prie šių klausimų pirmosios dalies pabaigos. Labai dėkoju Jums už tai, kad priėmėte mūsų kvietimą, labai dėkoju Jums už tai, kad atsakėte į mūsų klausimus. Aišku, tų klausimų yra labai daug dar, bet e, laikas baigėsi labai. Ačiū Jums. So, wir kommen jetzt zum ersten Panel und Taigi pirmasis diskusijų etapas Sanijo žodis vėl jums. Turite 15 minučių, jeigu spėsite per 12, jūs tik pasveikinsiu. Uh, best, uh, Na, pasistengsiu Ban... ir pabandysiu iš naujo nebesikartoti. Tie, kurie matė, kaip dangus griūja, ir aš tarp tokių buvau, turbūt sutiks su manim, kad finansinės rinkose šiais laikais gali viskas uh, atsitikti ir e, gyventi pagal apokalipsės paradigmą būtų netoleruotina. O mums šiandieną reikia tai, ką mes dabar vadiname režimo kaita, kad galėtume visiems laikams atsisakyti to režimo, kuris atvedė mus prie katastrofas. Bet prieš formuojant naują politiką, reikia labai atidžiai išnagrinėti ir išanalizuoti tas silpnasias vietas, kurios mus ir privedė prie katastrofos. E, reguliavimo mechanizmas susilaukė rimtos kritikos ir e, ji yra pateisinama. E, krizė aiškiai įrodė, kad blogas reguliavimo režimas gali padaryti ilgalaikę žalą mūsų finansiniai sistemai. E, mes per pastarosius 20 metų gyvenome tokioje sistemoje, kurios pagrindas tarsi buvo sveikas, bet kurios viduryje buvo daug skylių. Apskritai buvo tam tikrų sričių, kurios buvo visiškai neprižiūrimos. Ir dėl to net tos e, firmos, finansinės firmas, kurios buvo atidžiai prižiūrimas, sugebėjo pasprūkti iš stebėjimo radaro, pasinaudodamos įvairiomis spragomis. Sakysime, jeigu paimsime Bazelio pirmą standartą, tai jo tikslas buvo apriboti bankų galimybę rizikingai plėstis reikalaujant, kad kiekvienas toks plėtimasis turėtų eiti kartu su kapitalo didinimu. Tačiau tas standartas paliko tam tikrų spragų ir finansinės firmos jomis puikiausiai pasinaudojo. Pavyzdžiui, toks pavyzdys nepakankamas kapitalo reikalavimas, kurį reikėtų turėti bankams prekybos knygose. Jūs turbūt e, žinote, kad e, jungtinių valstijų e, antrinės būsto paskolų sistemos trūkumai tarsi minimizavo kapitalo būtinumo reikalavimus, kadangi prekybos knygose tarsi viskas buvo tvarkoj. Dar vienas Viena spraga buvo e, reikalavimas e, turėti pakankamai kapitalą trumpalaikiams, trumpalaikiams paskoloms ir tada paaiškėjo, kad bankai perskolindavo tokias paskolas 364 dienas per e, metus ir viskas sugriūdavo, kada vieną kartą e, šita grandinė pasibaigdavo. Dar Vienas variantas buvo dar populiaresnis, kai buvo panaudojamos vadinamosios special purpose vehicles arba specialios paskirties priemonės, neturinčias savo uh, savininkų. Uh, visa tai dar buvo uh, pabloginama to, kad prie to prisidėjo ir tarptautiniai uh, apskaitos standartai, uh, IAS 27 ir interpretacijos standartas 12. Tiems, e, kurie tokius, e, tokias spets priemonės kurdavo, e, būdavo lengva auditoriams paaiškinti, kad jie turėtų patys nuspręsti, ar konsoliduoti, ar nekonsoliduoti tokias priemonės. Galų gale E, nekonsolidavimas e, sukurdavo e, šešėlinės bankininkystės struktūras, kurios galų gale imdavo ir sugriūdavo. Tokių komercinių vertybinių popierių pirkėjai, kuriuos išduodavo SPV, refinansavimui iš karto e, nenorėdavo prisimti rizikos. Jie priversdavo bankus, kurie tas specialiasias priemonės parduodavo prisimti atsakomybę ir bankai negalėdavo to atsisakyti. Aš manau, kad tie pavyzdžiai e, parodo, kad mes turime atvejus e, rimtų reguliavimo nesėkmių. Kapitalas tokiu būdu prarado savo svarbiausią funkciją, o tai yra riboti rizikos plėtrą. Bankai e, vertė vertybiniais popieriais savo produktus, paskui kitame žingsnyje jie e, keldavo, e, pervesdavo tuos turtų ar nekilnojimų turto paskola pagristus vertybinius popierius į vadinamasis CDO arba e, bendruosios skolos įsipareigojimus už įkaitą. Ir tada susidarydavo e, labai sudėtingi produktai, kurie kartais būdavo net vadinami CDO kvadratu ar CDO kubu. E, toksai tų produktų sudėtingumas trukdė pirkėjams suvokti juos, e, jie buvo visiškai e, neskaidrus ir tada pirkėjai negalėdavo realiai įvertinti rizikos. Ir buvo jiems sunku suprasti, kas yra tikra, o kas yra apgavystė. Todėl jie ir pakliuv, pakliūdavo į spastus E, tų, e, kurie pasinaudoja savo veikloje e, blogomis būsto paskolomis. Kaip šita apgavystė galėjo sėkmingai tęstis keletą metų. Reikalas tas, kad tų e, pirminių paskolų davėjai jungtinėse valstijose buvo iš esmės nereguliuojami. Taigi problema gimė JAV. E, JAV buvo leidžiama e, skolinti tokiu būdu, tokiais mastais, kurių anksčiau nebuvome matę. E, taigi, kadangi tokios paskolas buvo labai greitai verčiamas e, vertybiniais popieriais, e, investitoriams taip pat nebebuvo reikalo tinkamai įvertinti rizikos. Jeigu mes ir ateityje matysime e, vertimą vertybiniais popieriais, o dabar e, tokio iš vis nebematome, mes tokius iškreiptus stimulus turime ištaisyti. Finansinėse rinkose reguliavimas yra vienintelis veiksmingas instrumentas siekiant apriboti žmogaus elgesį, o konkrečiai tokio elgesio viena iš svarbiausių formų, kuri vadinasi godulys Visos tos e, vertimo vertybiniais popieriais liūdnos istorijos nebūtų galima aprašyti pilnai, jeigu nepaminėtume reitingavimo agentūrų. Jos neįvertino sisteminės rizikos ir e, jungtinių valstijų būsto rinkos žlugimas tai labai aiškiai įrodė. E, jų matematiniai modeliai e, rėmėsi kad tuo, kad e, rizika gali būti atskira ir tarpusavėje nepriklausoma, bet e, tikrovė įrodė, kad taip nėra. Dar e, viena problema, kurią reikia spręsti, yra nekontroliuojamos kredito išvestinių produktų rinkos, kurios iš esmės turėjo apsaugoti nuo rizikos ypatingai pasinaudojant vadinamaisiais CDS arba e, kredito rizikos apsikeitimo sandoriais. Dabar visiškai aišku, kad e, tai, kad sisteminės rizikos institucijos buvo išgelbėtos, buvo teisingai. Jeigu to nebūtų buvę, e, tarptautinė finansų rinka būtų visiškai sužlugusi. Po Lehman Brothers žlugimos pasidarė aišku, kad negalima leisti sužlugti ne vienam kitam bankui, nes tai būtų privedę prie visos finansinės sistemos žlugimo. Kitaip sakant, dabar e, kalbame apie tai, e, ką šiais laikais e, aprašome žodžiais per didelis, kad sužlugtų, arba per daug susijęs, kad sužlugtų. E, tokiu būdu e, atsiranda situacija, kai žinodami, kad bus vis tiek išgelbėti, bankai nieko nedaro, kad išvengtų nemokumo. Taigi ta moralinė žala yra didelė rizika finansiniam stabilumui. Yra nemažai pasiūlymų, kaip tą reikėtų spręsti. Aš sakyčiau, kad e, reikėtų sukurti tokį e, režimą, kuris leistų likviduoti bankus, išvengiant e, infekavimo efekto. Tai, žinoma, galima padaryti tik tai tarptautiniu lygiu, nes daugelis sisteminių institucijų veikia globaliai. E, vadinasi, yra būtinybė sukurti tarptautinį susitarimą dėl globalaus e, režimo. Žinau, kad tai yra tik tai e, rožinė svajonė, nes atskiros valstybės labai nenoriai keičia savo nemokumo įstatymus. Mes žinome, kad finansinis pasaulis karts nuo karto vis pakliūna į bepratystės laikotarpius. E, tą labai aiškiai matėme ir e, dabar, kaip reguliatoriai, mes negalime nuspėti, kaip elgsis rinkos ateityje, bet turime atidžiai ją stebėti. Kai tik matome ženklų, kad kažkas pernelyg rizikuoja, mes turime išsitraukti savo instrumentų dėžutę ir tuos instrumentus imti taikyti. Žinoma, tų rizikuojančiųjų akimi žiūrint, rezultatas nebus jiems palankus. E, pasinaudodamas e, vieno e, vokiečių poeto žodžiais užbaigsiu štai kuo. Nuodėmė trumpa, bet atgaila labai ilga. Ačiū, tikrai labai savikritiškas pranešimas, iš karto žodis kitiems. Uh dviems prelegentams, dabar pona Betina Korės Wunder, kur yra vyriausia finansininkė Italijoje Allianz Spa bendrovėje. Prašom, ponė. Ačiū. Pradėsiu nuo to, kad įvardinsiu krizės prielaidas, kodėlgi ši ekonominė krizė kilo. Pirmiausia, nebuvo pakankamos kontrolės bei apribojimų, taigi buvo finansinis e, svertas naudojamas pernelik gausiai. Tai nulėmė padidėjus e, likvidumą bei grinų pinigų judėjimus tarp bankų ir finansų institutų to pasiekmėje e, nebuvo šis procesas tinkamai vertintas nei matematinių modelių, nei reguliuotojų. Taip pat mes matėme, kaip centriniai bankai didino likvidumą, ypač tą darė JAV centrinis bankas, tačiau tą darė vyriausybių, bes per e, biudžeto deficitus. Taip pat nepakankamai e, kai kuriuose šalise gerai veikia reglamentuotojai, JAV, pavyzdžiui, maždaug 25 procentai visų finansų institutų e, nebuvo visiškai prižiūrimos ir reguliuojamos. Ponas Sanijo to neminėjo e, ir aš norėčiau pabrėžti tą aspektą. Bet to pernelyg buvo pasitikima matematiniais modeliais, kilo tam tikras intereso konfliktas Visa tai nulėmė neadekvatų rizikos įvertinimą reitingų agentūrose. Dar norėčiau pridurti, kad neskaidrumą nesuderintus apskaitos standartus. Taigi tai nulėmė prociklinį ilgesį. Kitas svarbus aspektas, kurį norėčiau trumpai pakalbėti pakomentuoti. Krizės pagrindinės priežastis yra susijusios ir privačiuome finansinėme e, sektorije, nepakankamas turto vertybinių popierių bei grinų lėšų valdymas, bet to nebuvo tinkama kainodara bei rizika nebuvo tinkamai vertinama trumpalaikiai mm, atlyginimų trumpalaikės atlyginimų sistemos bei skatinimo sistemos e, prisidėjo prie krizės atsiradimo. Dar norėčiau pabrėžti, jog nebuvo tinkama įtaka daroma rizikos valdymui finansinės institucijose. Nepamirškime to fakto, kad pernelik daug rinkos dalyvių uh, ieškojo kiek įmanoma didesnės gražos, uh, bei nepagalvojo, su kokia rizika tai yra susiję. Dar norėčiau pažymėti, jog kai kurios vartotojų organizacijos vis dar e, e, yra pasirengusios teikti didžiausią gražą mažiausiamis sąnaudomis. Gali būti, kad jos ne visuomet tinkamai įvertina riziką. Dabar bendro pobūdžio mintys. Mes regėjome, kaip finansinis sektorius pakankamai skirtingai nukentėjo įvairiose šalise, pavyzdžiui, nacionalizacija, išpirkimai ir jų skirtumai yra nuo 1 procentą BVP iki didelės dalies BVP. E, ES draudimo sektorius pasirodė stabilesnis, taip pat regėjome, kad finansiniai reguliuotojai skirtingai veikė bei turėjo skirtingus įgaliojimus bei sugebėjo e, skirtingai kokybiškai reaguoti į situaciją. Taigi, reglamentavimo įrankiai, kokie jie galėtų būti, norėčiau suskirstyti juos į tokius elementus elementus priežiūros organi, principai ir organizacija, kokybiniai moky, mokumo reikalavimai, vartotojų investuotojų apsauga bei e, įmonių valdymas. Antrasis ramstis. Manyčiau, kad finansinė krizė parodė, jog būtina koordinuoti veiksmus europinių lygmenių, o Europinė priežiūros institucija turi gaužiai bendradarbiauti su nacionalinėmis priežiūros institucijomis. Prie, priežiūros institucijos turi veikti pagal principus, ką tai reiškia. Jeigu turime dviejopą e, standartų interpretaciją ir tai gali skatinti krizę, reiktų tam užkirsti kelią. Taip pat manau, kad priežiūros organizacijos principai turėtų atsižvelgti į esamus skirtumus tarp bankų ir draudimo sektorių. Galiausiai mums reikia efektyvios priežiūros sistemos be papildomos e, biurokratijos ir nekoordinuotų bei perteklinių reikalavimų. Priežiūros principai turėtų būti perkelti į kvantitatyvinius, kiekybinius mm, e, mokumo reikalavimus. Čia e, mes turėtumėme kiek pasigilinti, kokie reikalavimai galėtų būti, būtent kapitalo poreikio e, faktorius, koficijantas turi būti tinkamas, turėtų būti e, rizika tinkamai paskirstita, reiktų aiškiai visas pozicijas įvardinti ir nebalansiniuose instrumentuose, taip pat reiktų įvertinti tam tikrų turtų tinkamumą funkcionuoti kaip e, kapitalo rezervas. Be to reiktų griežtesnių e, LM taisyklių, būtent, kad būtų apribuotas e, ilgalaikių įsipareigojimų finansavimas trumpalaikėmis paskolomis. Mums reikia tinkamo atsako į, bei, sudė, bei teisingo atsako kapitalo poreikiams suderinti su finansinių institutų ilgalaikiu konkurencingumu bei jo užtikrinimu. Trečiasis priežiūros elementas turėtų būti vartotojų bei investuotojų apsauga. Produktų skaidrumas, produktų suprantamumas turėtų būti adekvatus e, rizikas laipsniai bei finansiniai gražai. Tas turėtų galioti visiems pr produktams, tiek vartotojų kreditams, tiek e, nekilnojamo turto paskoloms. Be to, reitingų agentūrų vaidmo bei priežiūra turėtų būti tinkamai išnagrinėta, kaip išvengti interesų konfliktų, kaip užtikrinti vertinimo modelių skaidrumą, bei kaip užtikrinti, kad e, reitingų agentūrose dirbtų kompetitingi žmonės. O kalbant apie vartotojų apsaugos stiprinimą, turėtumėme e, padėti e, vartotojams suvokti, kad didesnė graža susijusi su didesnė rizika. Taip pat turime kalbėti apie geresnį finansinių institutų valdymą reiktų sustiprinti rizikos valdymą, atitikties funkcijas finansiniuose institutuose. Rizikos valdymas turi tapti DNA šio, kiekvienos organizacijos, kiekvienoje organizacijoje dalimi. Tai reiškia, kad rizikos val, valdytojai negali užsidaryti e, dramblio kaulo bokštuose, viską e, perleisti per matematinius modelius. Rizika turi būti įvertinama realiai atsižvelgiant į šalies ekonominę kultūrą bei atsižvelgiant į ekonominės realijas. Toliau mums reikia skaidresnių ir vieningesnių apskaitos standartų, kad būtų galima geriau įvertinti situaciją atskirių įmonių, ypač tos, kurios veikia tarptautinių lygmenių, mums reikia kompensavimo gairių. Jos turėtų būti skaitrios, turėtų būti e, susijėtos su rizika, ten reiktų nustatyti vidutinio laikotarpio tikslus bei e, tam tikras kompensacijos sistemas. Maničiau, kad įmonių valdymas turėtų būti gristas e, etinėmis vertybėmis. Norėčiau tą pabrėžti. Mums reikia grįžti e, prie tokių įmonių valdymo, kuris būtų gristas etinėmis vertybėmis. Na, Apibendrinsiu savo mintis, taigi mums reikia geresnio ir labiau koordinuoto valdymo S lygmenių, mums reikia finansinio mokumo, finansinės mokumo priežiūros, vartotojų apsaugos, kuri būtų vykdoma koordinuotai ir suderintai, įmonių valdymas turi būti grindžiamas aiškiamis etinėmis valtybėmis, bei manyčiau, puikus pavyzdys to yra šiandienos susitikimams. Mums reikia, kad e, glaudžiau bendradarbiautų politikai, finansų institutai ir visuomenė. Ačiū, ačiū, kad neviršijote jums skirto laiką. Ir paskutinis e, pirmosios diskusijos prelegentas ponas Tomas Vyzer. Uh, uh, Dėkui, pirmininkė. E, nereikia man labai plėstis, nes e, Nėra būtina kartoti to, ką jau pasakė e, kolegos. E, dėl daugelio veiksnių mes gana plačiai sutarėme. E, iš pradžių keletą žodžių apie tai, kiek finansinė priežiūra galėtų prisidėti prie krizės prevencijos. Ir čia reikėtų retoriškai paklausti, o kiek e, e, kelių eismo taisyklės prisėda prie to, kad vairuotojas e, nepadarys avarijos pažeidimo. Tai, ką mes šiandien girdime, tik patvirtina tą manimą, Daugelio, daugelio žmonių manima, kad e, finansinių e, įstaigų e, reguliacija globalių mastų buvo nepakankamai tinkama reguliuoti rinkas apskritai ir atskirus tos rinkos segmentus. E, kalbant apie krizės priežastis, e, tai svarbu e, čia pasigilinti, jeigu norime suprasti, kur link turėtų eiti priežiūra ir reguliavimas ateityje. E, yra įvairių nuomonių, bet jos nelabai tarpusavyje skiriasi. Reguliavimas ir e, priežiūra e, yra tarp krizės priežasčių ir aš esu vienas iš tų, kuris mano, kad pinigų politika buvo viena iš svarbesnių grandinių, grandžių grandinėje, po kurios jau turėtų sekti ir kitos grandys tokios kaip priežiūra ir reguliavimas. Aš dar prie to grįšiu. E, taip pat aš truputį kitaip matau e, vertybinių, e, keitimo vertybiniais popieriais vaidmenį. Truputį skirtingai tai interpretuoju kaip iki manęs kalbėjusieji. Aš nemanau, kad kaip veiksmas tai buvo blogas dalykas, aš tik tai manau, kad pernelyg uh, plačiai naudojimas vertimas vertybiniais popieriais e, iš tikrųjų, jeigu būtų tinkamai valdomas, jis gali prisidėti prie rizikos e, e, mažinimo, tuo tarpu, jeigu pernelyg plačiai, naudo, pernelyg plačiai naudojamas, jis gali prisidėti prie rizikos plitimo. Anksčiau e, buvo priežiūra suprantama taip, kad jeigu jūs teisingai vieną banką e, prižiūrėsite, tai ir visi kiti bankai bus atitinkamai gerai e, prižiūrimi ir vadinasi visa sistema bus saugi. Situacija parodė, tikrovė parodė, kad tai buvo klaida. Ir iš to sekė teiginys, kad e, buvome nepakankamai e, pasiruošę pripažinti, kad e, rizika tai tiesiog atskirų finansinių institucijų rizikos suma. Pasirodė, kad tai nėra taip paprasta, kad turime reiškinį, kurio pakankamai gerai nesuprantame, kad egzistuoja kažkokie veiksniai, kurie veikia geometrinę progresiją. Taip pat e, e, turime kalbėti apie riziką, kuri e, kyla kaip kolektyvinio veiksmo pasiekmė ir vadinasi priežiūra ir reguliavimas. Čia yra sunkiai numatomi. Kitaip sakant, galime galvoti, turime galvoti ne apie individų elgesį, bet apie kolektyvinį elgesį, Aš e, pamenu laikus, kai pirmininkavau OECD finansinių rinkų komitetui ir atsimenu, kad e, e to komiteto nariai sveikina vienas kitą, kad iš finansų sistemos rizika jau yra e, išvaryta arba pašalinta ir kai aš paklausiau, kur jie dingo, e, tai ją prisėmė investitoriai. E, galbūt kažkuria prasme ta rizika iš tikrųjų nukeliavo į e, privačius e, portfelius netiesiogiai, bet iš esmės ji nepasitraukė iš finansų sistemos, kaip kad kas galėjo pamanyti. Toks mąstymas buvo pavojingas, nes prieš du ar tris metus mes galvojame, kad atskirų rizikos komponentų tarpusavio e, sąveika truputėlį švelnina e, riziką. E, o dabar akivaizdu, kad tiesa yra visiškai priešinga. Žinoma, darbas dabar tebe vyksta, kai kalbame apie rizikas, abipusę riziką, finansų sektoriaus mm, sąveiką su realia ekonomika ir e, kaip e, tai prisėda prie finansinės dinamikos. Man atrodo, kad teiginys, kad finansinės e, institucijos patyrė nesėkmę, dabar tapo tam tikrą mantrą, kalbama apie tai, kad reikia e, tobulinti tokių finansinių įstaigų valdymą. Bet tai e, tarsi yra prielaida teiginiui, kad e, valdymas tiesiogiai susijęs su rizika. Ir užmirštame e, užduoti klausimą, e, O iš kur atsirado e, rizika pačioje sistemoje, aš manau, kad tai kyla iš pinigy, pinigų politikos ir kad tai išsivystė ne atskirai e, e, Vokietijoje, Prancūzijoje, bet globalių mastų ir pagrindinė priežastis buvo pernelyg didelis likvidumas, kai buvo pernelyg e, daug pinigų, e, kurie e, norėjo pavirsti tam tikrais produktais. Taigi e, rizikos geresnis valdymas finansinėje sistemoje yra būtina, bet nepakankama sąlyga, jeigu mes norime e, galvoti apie tai, kaip užkirsti kelią tokiams nesėkmėms ar e, kitai kriziai. Taigi, kas vyksta dabar? Europos lygmenių, kaip jūs puikiai čia būdami žinote, e, darbas vyksta e, Kaip jūs puikiai žinote iš Larazie pranešimo, darbas vyksta tiek mikro, tiek makro lygmenių. Ir e, mąstama e, apie tai, kiek yra rizikos, kiek likvidumo e, sistemoje. Ir tai reiškia, kad mums reikia galvoti apie būdus, kurie nukreiptų kapitalą į realiją ekonomiką. E, likvidumo e, reikalavimai Čia buvo minėti apskaitos taisyklės. Taip pat turi būti peržiūrimas iš naujo. E, krizių valdymas, e, krizių valdymo galimybės Europos e, lygmenių Čia analizė parodo, kad mes e, buvome pakankamai gerai pasirengę, bet netokio tipo kriziai. Mes e, buvome pasirengę e, susidoroti su rizika vienoje, kurioje institucijoje, bet ne su sisteminė rizika. Taigi mums reikia sisteminės rizikos valdymo, gebėjimus e, kilstelti į aukštesnį lygį, sugalvoti kažkokias garantijų e, sistemas, e, nemokumo fondus ir taip toliau. Finansų reguliavimas priežiūra neužkirto kelio kriziai ir nepadėjo sušvelninti tą krizę. Ar atsakymas čia yra deglobalizavimas? Akivaizdu, kad ne. E, mažiau Europos? Ne, taip pat ne. E, e, daugiau paprastumo? Taip pat ko gero ne. Mums tiesiog reikia plėsti reguliavimo ir priežiūros srity. Mes turime labai aiškiai inaližu, išanalizuoti, kaip galėtume išvengti reguliavimo deficito ateityje tiek mažose, tiek didelėse valstybėse. Ir aš turiu, noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad prasideda diskusija dėl to, ar mes e, nežengėme pernelyg didelio reguliavimo linkme. E, atsakysiu Jums, kad viskas priklauso nuo požiūrio taško. Mums būtina E, atlikti makroekonominę analizę ir e, pažvelgti į galimas nepakankamą reguliavimą ir pernelyg didelio reguliavimo pasiekmes. Makroekonominė analizė ir turėtų mums padėti sukurti sistemas, kurios, kurios būtų uh, logiškos ir nuoseklios. Ačiū. Klausimai. Pradėsime šį kartą e, nuo dviejų EPP narių. Kas nori pasisakyti? Donata Hübne. Neprivaloma, Otmarai, neprivaloma pasisakyti. Ir Otmarai. Taigi, taip, prašom kolegos. Ačiū. Tiesiog norėjau pažymėti tai, kad mes nesitikėjome bei neužkirtama uh, kelio kriziai, reiškia, kad mes e, esame geri ir gražus, priešingai. Mums reikia pasirūpinti, kad e, elgtumėmės kitaip, kad mm, nebepasikartotų panašaus dydžio žemės drebėjimai. E, manau, jų nuojauta sako, ar, kad mes nežinome, ar dabar mūsų kūriama sistema e, duos norimų tikslų, net nežinome, kada ji įsigalios, nežinome, kaip ji bus įgyvendinama. Taip pat nežinome, ar valstybės e, narės apmastys būtinybę atlikti papildomas nacionalinės reformas. Nežinome, ką reikia keisti, kas keičiasi finansinėse institutuose, e, institucijose dėl mūsų reformų, bet ir struktūriniai pakeitimai vyksta, rekapitalizacija, kiti panašus procesai. Taigi, nuojauta egzistuoja tokia. Visi šie pokyčiai, pasikeitimai vyks įgyvendinant e, pagalbos nutraukimo strategijas, išėjimo iš krizės strategijas. Taigi paprastas klausimas, ką jūs galvojate, mes galėsime vėl atsidurti ateityje, kuri bus normali ir mums įprasta, atsižvelgiant į tai, kiek visokių įvairių procesų vyksta. Dabar žodis Tomui man. Ačiū ponui Sanijo, turiu klausimą. Jūs kalbėjote apie šveic... šveicarišką sūrį bei tas spragas, pro kurias galima prasprūsti, apie tikslinės bendrovės, vertybinių popir bendrovės, kurios buvo sukurtos. Ir jūs kalbėjote, jog būti, būtų atkurtas skaidrumas. Kai, kad buvo, kalb... buvo klaidinami e, pirkėjai, tačiau reikia užtikrinti, kad pardavėjai suvoktų, ką pardavinėja, ar pardavėjai bent jau žino, kas yra jų parduodamuose produktuose. E, toliau e, buvo Mbafa Vokietijoje kritikuojama, buvo atsakyta, kad neturime pakankamai personalo ir mus nežiūrėta rimtai. Ką tai reiškia? Ar e, Tai reiškia, kad e, bus požiūris e, kitoks ir bus rimčiau pradėta žiūrėti į BAFą. E, Tomas Vizer pirmasis. Uh, pavyzdys, kurį pateikiau pradžioje, buvo apie tai, ar policija ir kelių eismo taisyklės gali užkirsti kelią uh, avarijai ir užkirsti kelią, kad vairuotojas pernelyg e, greitai nevažiuos. E, taip, Austrijoje, tarkime, sistema yra pakankamai griežta ir aš stengsiuosi, žinoma, e, neišgėręs vairuoti ir vairuoti atsargiai, bet vis tiek tai e, neduos garantijų, kad, kad avarija iš vis e, neįvyks. Tadgi net ir esant tinkamai reguliavimai, krizė yra galima. Na, dabar e, e, atsakant į klausimą, o kada susikursime e, tokią aplinką, kad jau galėsime jaustis, jaustis saugiai. Na, gera priežiūros sistema, jeigu jį remiasi tinkama sąveikia tarp mikro ir makro priežiūros, E, turėtų veikti e, gerai. E, ta naujoji sistema taip pat turės savyje daugiau Europos, nes ji numato didesnės galės europinių lygmenių. Ar ji bus tobila, į tai labai sunku atsakyti. Žinoma, iš ankstinė sąlyga taip pat čia turėtų būti didesnis globalus bendradarbiavimas nes e, kuriama sistema gali e, atsigręžti taip pat ir į tą riziką, kurią labai aiškiai matome per e, pastarosius du ar tris metus. O konkrečiai tų finansinių europinio lygio rinkų renacionalizacija, nes finansinės rinkas, kurias turime šiandieną, yra labiau fragmentuotos negu anksčiau. Tad e, mes turėtume stengtis, kad Europinės rink, Europos rinka ateityje vėl iškiltų, būtų stipresnė ir būtų geriau pasiruošusi kitai, rizikai, e, kitai kriziai, kuomet ji ateis. guarantee uh, that BaFin will have a very strong supervisory impact as long as. Na, BaFin uh, iš tikrųjų gali e, nuveikti e, pakankamai daug. Na ir kalbant apie ateitį, e, aš negalėjau, žinoma, pernelyg giliai gilintis į, į, į visus aspektus, paminėjau tik tai esminius dalykus. Aš paminėjau, kad tarptautinės reguliavimo taisyklės turi daugybę spragų. E, jos yra įgyvendinamos e, individualiai atskirose valstybėse. E, ir ne viena valstybė narė jas taikydama nesistengia daryti jų griežtesnėmis, greičiau atvirkščiai. Tos spragos buvo plačiai pripažįstamos. E, Priminsiu Jums, kad e, krizė staiga sprogo po trijų dešimtmečių e, dereguliavimo proceso, e, kur kiekvienas tengiasi rasti pateisinimų, kaip išvengti negriežtinant tų tarptautinių standartų. Žinoma, aš čia kalties teiste įstatymų leidėjams e, nemetu, e, tiesiog buvo e, tokia tikrovė visame pasaulyje. Dabar, kalbant apie ateitį, visų pirma, turiu pasakyti, kad priežiūros institucijai pagrindinė problema yra žinios. Aš jau minėjau, kad tas detonatorius, kuris paskatino e, krizę, buvo e, antrinės blogos hipotekos paskolos JAV. Susidarė e, vadinamosios e, toksinės e, paskolos ir Visi reguliuotojai e, stebėjome, e, kas vyksta, kaip buvęs e, FSP narys, o dabartinis FSF narys. Mes savo posėdžiuose dažnai e, kalbėjomės apie tai, o iš kur gali ateiti e, E, kita krizė. E, kalbėjome apie įvairius galimus tos krizės e, sukėlėjus, bet vienas dalykas, kurį tikrai pražiūrėjome, tai buvo tos antrinės hipotekos paskolos JAV. Taigi, susidurime su labai didelė informacijos tokos problema, kai kalbame apie dalykus, kurių mes nesugebėjome pastebėti arba kurie nėra mūsų apžvalgos laukia. Du kolegos iš socialistų frakcijos, kas norėtų, prašom. Ponas Kovaratis. Grazie, prezidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Man labai rūpi ši tema. Tikrai įdomu buvo sužinoti prelegentų nuomonės. Mes visuomet darome tokią prielaidą, kad dabar e, nagrinėjimas sprendimas yra e, pastatytas ant trijų atramų priežiūros institucijos, politika e, ir bankai, finansų institutai. Taigi čia mes turime visų trijų atstovus, bet kai ko čia trūksta. Būtent trūksta ketvirtosios atramos vartotojai, įmonės, fiziniai asmenys, namų ūkiai. Atsižvengiant į reguliavimo ar nereguliavimo taisyklės, neturėtume įsivaizduoti, kad kažkaip tai atsiras tas ryšys su vartotoju, kad į jų poziciją bus labiau atsižvelgiama, nors tą turėtume daryti visas pasaulis ir ypač Europa. Taigi mes sukūrėme tokią sistemą, kuri sureaguos tik jau į esamą krizę. Ir tą pabrėžė kai kurios įmonės ir bankai mano gimtinėje. Mes vargiai kol kas galime apginti vartotojų interesus. Norėčiau paprašyti kolegės atsakyti į šitą klausimą iš karto, nedelsint. Taigi mano atsakymas būtų toks. Taigi mes turėtumėme suvokti tą vartotojų pusę, kad jie yra svarbus ir nepamiršti. Taigi yra milžiniška įvairovė tarp vartotojų, yra tam tikros vartotojų organizacijos, bet nėra kažkokios vieningos jėgos, iš, kuri atstovautų tą ketvirtą kvadrato kampą, kažko, kas galėtų pribendrinti visus interesus ir juos vieningai ginti. Aišku, šį aspektą būtina atsižvelgti. O kągi daro vartotojų organizacijos? Jis daro nemažai, bet vartotojų apsauga turėtų būti priežiūros institucijų darbo dalis. Tikrai nemanau, jog reiktų leisti atsirasti tokiai situacijai kai mes, tarkime, sukūrėme ketvirtąjį ramstį, kuris vert, tą darytumėme vertindami, kurdami vertinimo kriterijus, man atrodo, kad vartotojų apsauga turėtų būti neatskiriama priežiūros institucijų darbo dalis. Man atrodo, kad jie turėtų daug griežčiau elgti šioje srityje ponas Sanijo Iš tiesas svarbus aspektas yra vartotojų apsauga. Čia yra tam tikras ironiškas mm, posūkis. Ciniškai būtų galima štai kaip pasakyti, kai kurie iš institucijų visoje šitoje sistemoje e, nori, kad būtų vartotojai saugomi, nes nesupranta, ką pardavinėja. Taigi, E, vartotojai turėtų būti apsaugomi nuo pavojingų projektų. Na, e, kol kas mažmeniniams vartotojams nėra teikiama pakankamos apsaugos, bet ne vienas iš jų labai stipriai nenukentėjo. Didžiausia kaina sumokėjo institucijas, nes nesuprato produktų sudėtingumo. Tai G įstatymų, kuriems reiktų labai intensyviai pagalvoti apie pro produktus. Nebenoriu cituoti Voreno Buffeto. Tokie produktai turi milžinišką sisteminę riziką ir kuo jie pavojingesni, tuo mažiau rinkos dalyvai juos supranta, bei tuo mažiau jų turėtų būti, tuo mažiau reiktų juos pardavinėti. Taigi Tai yra sudėtingas klausimas, nes čia mums reiks apriboti rinkos dalyvių galimybės veikti rinkoje. Danke, uh, Dieses Parlamentas. Ponas Bulman, ačiū ponė pirmininkė. Šis parlamentas kaip tik kuria teisės aktus naujas, naujai priežiūros architektūrai. Mes čia derėme su taryba dėl pusiausviros, bei to, kiek Europos turi būti naujoje struktūroje, kiek kompetencijų turi išsaugoti valstybės narės ir apskritai kaip jau būtų galima suderinti įvairias priežiūros sistemas, jų lygmenis. Mane domina ekspertų nuomonė, ar jie mano, kad komisijos pranešime yra e, tinkama pusiausvyrą. Greičiausiai žinote, kad e, visos parlamento frakcijos nori eiti toliau, yra ambicingesnės, taigi mane domina jūsų nuomonė apie rizikos valdybos makropriežiūros institucijos e, sudėtis, ar nereiktų ten daugiau kompetencijos, kadangi mes, e, mums reiktų jos pagalbos krizės atveju. Taigi mane labai domina e, šios temos pirmininkas. Antr, per antrąjį etapą mes kalbėsime apie ateities modelį. Klausimas labai įdomus, todėl norėčiau išgirsti atsakymą iš dabartinio ekspertų. Prašom. Obviously, uh... Ačiū. Akivaizdu, kaip ekonomikos ir finansų komiteto atstovas aš ir emociškai, ir institu, instituciškai esu susijęs su tais tekstais, kurie rengiami taryboje, kurie bus priimti ekofino tai galbūt iš tikrųjų mm, esu susaistytas tiek emociškai, tiek instituciškai, nesu nešališkas. Kuo skiriasi parlamentas ir taryba yra. Kuo nesiskiria yra tai, kad reikalinga um, makroekonominio lygio rizikos aps, apsauga nuo rizikos ir apie tai yra kalbama labai plačiai ir žinoma, kad reikalingas makroekonominio lygio apsaugos nuo rizikos elementas daug platesnis ir taryboje taip pat apie tai kalbama. Taryboje, aišku, 27 valstybės narės turi 28 skirtingas nuomonės. Uh, kiek galima Europos dar įtraukti čia, kiek labiau viską suropietinti, suvienodinti galima būtų. Na, kas man labai patiktų, kas, ką aš asmeniškai būčiau norėjęs matyti, na, man būtų buvę tai priimtina, tačiau tame etape, kokiame mes buvome, geriau vis tik tai buvo uh, turėti daugiau Europos dabar, negu daugiau Europos labai, po labai ilgo laiko tarp. Man atrodo, tai yra gera pozicija ir aš suprantu, iš tikrųjų, ir, ir parlamentas taip pat pritarė. Was, uh, uh, uh, ne, na, iš tikrųjų, tuomet būtų suprasta, tarsi aš esu Vokietijos vyriausybės atstovas čia, bet taip nėra. Aš labai trumpai pakomentuosiu. Ko tą, mm, tą žymųjį makroekonominį aspektą. Kaip jau buvo pasakyta viešai, nekarta yra galvoma, tarsi iki šiol tas makroekonominis lygis buvo visiškai nežinomas. Tai netiesa, taryba ir parlamentas tikrai teisinga link, linkme žengia, teisingai pabrėžia, kad šis aspektas yra itin svarbus. Ir dabar, aišku, turite surasti reikiamą institucinę sąrangą, kad e, makroekonominis lygis tikrai būtų atspindėtas. Aš asmeniškai manau, kad e, ateityje būtent šitoj srity ir sunkiausia bus kažką padaryti mm, Aš manau, kad e, rizikos taryba jau būtų veikus, jeigu tai būtų buvę lengva padaryti ir jie, jeigu jie būtų sužinoję apie tai, kad bus ta krizė dėl blogų hipotekinių paslaugų, e, paskolų, tai m, mm, būtų tuomet reikiami sprendimai surasti. M, ir būtų tam tikrų užuominų iš Europos JAF, kaip būtų galima elgtis tokiu atveju ir taip toliau. Man būtų buvę įdomu tuomet, koks būtų buvęs rezultatas, jeigu mes būtumėm dirbę visi kartu, koks būtų buvęs galutinis rezultatas. Yra galbūt čia E, tinkama būtų angliška posakį prisiminti, kad e, laikas parodo, kas teisus. Aš gal sakyčiau, kad, e, na, ir klaidos taip pat parodo, kas teisus. Ir, aišku, nebūtų buvę gal tų klaidų, nebūtų buvę to laiko. Ir paskui Ir dabar pabaigai, Borenjensin. Mes kalbame apie šveicarišką e, sūrį, kuriame yra daug skylių ir na, ne viską galima padaryti, net ir policija ne viską padaro. Mano šalyje yra daug sniego. Aš tai e, atvažiuodama čia, aš tai pastebėjau ir visi automobiliai važiavo labai atsargiai, e, iš tikrųjų pernelyg galbūt atsargiai, vien dėl to, kad matėme, kiek daug automobilių pakelėse ir, ir po avarių ir taip toliau. Ir nors policijos jokios nebuvo, visi labai tvarkingai važiavo. Taigi kaip Jūs galvojate, kokia dabar yra situacija? Gal iš tikrųjų dabar jau reguliuojanti institucija gali. E, nieko ir nedaryti, kad mes visi dabar tokie atsipalaidavę tarsi, kaip ponas Noje pasakė, um, kitas variantas yra pernelyg uh, rimtas sureagavimas. Taigi, ar bankininkistės sektorius suvokė to, kas atsitiko rimtumą ir ar jie supranta, kad reikalingos priemonės, reikalingi veiksmai, kurie labiau užkirstų kelią rizikai. Ačiū. Pone Sanijo, paklausiu jūsų vokiškai. Jūs perskaitėte pranešimą tema, kur, kur buvo aiškiai įrodyta, kad priežiūros institucijos žlugo, tačiau apie kontrolę nieko nebuvo pasakyta, nieko nekalbėta nei apie savo atsako, atsakomybę, nei e, e, kitus dalykus. Jūs sėdėjote priežiūros stebėtojų tarybose, nieko nedarėte, jūs neįspėjote. Na, jūsų įspėjimai buvo labai neaiškus ir dviprasmiški, tačiau to nepasakėte. Vakar atsistatydino tikrai garbinga vyskupė, kadangi ji buvo pagauta vairuojant išgėrusi. Tačiau jūsų neveiklumas e, sukėlė milijardinę žalą Vokietijai ir jos piliečiam. Tai kadangi jūs prisimsite savo atsakomybę, ačiū. Pone Gigold, klausimas yra nutaikytas į mūsų garbingą prelegentą, jo asmenį. Gal uh, jūs kažką konkrečiau galėtumėte performuluoti, pavyzdžiui, apie instituciją paklausti, kažkaip kitaip galėtumėte performuluoti savo klausimą. O gal ponas Sanijo atsakys? Esu pakviestas kaip ekspertas, niekas neprašė manęs atsistatyti atstatydinimo. Taip nebuvo dar mano patirtyje. Man iš tikrųjų mane truputėlį Mm, nemaloniai nuteikia tokie dalykai. Iš tikrųjų, aš kaip ekspertas esu čia, o nekovoju politinėje kažkokioje arenoje. Mm, gan keistas e, jūsų pasisakymas ir aš neatsakysiu. Aš manau, kad e, privačioje diskusijoje būtų galima atsakyti į tai, ką jūs pasakėte. Uh, Dabar pabandysiu atsakyti kitą klausimą. Gal jūs, ponė Vizer, taip pat norėsite atsakyti turbūt dėl to, kokia dabartinė padėtis. Aš pritariu valdytojo nuoji, kaip čia reiktų pasakyti, mintims, kurias jis galbūt netaip griežtai išsakė, kad mes turime būti atsargus ir nepradėti reikalauti pernelyg daug vienu metu. Man atrodo, kad tokią pagrindinę mintį jis norėjo perteikti. Kas bus padaryta per artimiausius kelias mėnesius dėl bankų, bus tikrai labai daug. Mes kol kas nežinome kokie, kiekybinių apimčių e, kapitalo reikalavimai, kiek bus padidinti bankams. Iš Amerikos mes taip pat žinome to, kokios tos yra mintis. Nori, norim, kad gražintumėt mum pinigus, atiduokit tos lėšas, kurios buvo panaudotos jums išpirkti. Tos lėšos gali būti labai didelės. Uh, Kita yra mintis sukurti tam tikrus superfondus, fondus, ku, į kuriuos reikėtų sudėti, jeigu jie būtų kuriami e, daug pinigų. Ir tai gali turėti atitinkamą tokį bendrą poveikį, kad galų gale bankai nuspręs visai neskolinti. Kai kas, man atrodo, jau ir užsiminė apie tai, kad cent centriniai bankai jau pradeda galvoti apie uh, strategiją, kaip iš, iš, išeiti iš tos situacijos, kaip paremti rinkos likvidumą. Taigi, jeigu visa tai uh, per artimiausius kelis mėnesius įdėksim iš karto, tai bus labai delikatus, sakyčiau, reikalas ir tie, kas dalyvauja šiame procese ir ypač centriniai bankai nori, kad viskas būtų kaip galima geriau. Niekas nenori uh, iš tikrųjų tokios užduoties įvykdyti. Dabar dėl um, kažkokios tai reguliavimo struktūros naujoviškos struktūros. Aš manau, kad per atimiausius mėnesius e, matysime, kad į pačius tos bazinius klausimus būta, bus atsakyta. Atsakymas galėtų būti toks, kad e, rezultatas gali būti neigiamas. Ką turime omenyje sakydami neigiamas? Mm, tai, kad nesugebėsime apibriežti e, globalių taisyklių. Man atrodo, kad jeigu mes nesugebėsime sukurti naujų struktūrų ir globalių taisyklių ir vėl renacionalizuosime e, globalias rinkas, tai jau yra prieštara pati, pati savaime, tai situacija bus tikrai labai pavojinga, nes tuomet visos tos mm, skylės reguliavimo sistemoje susijusios su tam tikromis lokacijomis, uh, galbūt net ir pas mus ES vėlgi mm, išriškės, vėlgi atsikurs ir tuomet atsiras vėlgi reguliavimo rizika iš apačios. Reguliavimas tai yra taisyklės, tačiau realiam gyvenime tai yra tai, kaip e, priežos institucija taiko ir įgyvendina taisyklės. Taigi mes turime būti labai atsargus, kad įdėktumėm pasaulinius standartus, ne vien tik tai į patį reguliavimą, bet ir į priežiūrą. Na, dabar pirmoji mūsų diskusijos dalis baigta. Dėkoju prelegentams, dėkoju klausiusiems, dėkoju už atsakymus. Kviečiu antrosios diskusijos prelegentus ir dalyvius dabar užimti savo vietas.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 pronounce your name? Perso? That's, that will be a yeah? European pronunciation. I mean, how do you pronounce it? <laughs> I say Persaud. Persaud, okay. Oh, no, no, it's okay. My name is Persaud. So eventually French people. Okay, yeah, yeah. so, liebe Kolleginnen und Kollegen, willkommen zum zweiten. Taigi, kolegos, pradedame antrąją šios popietės diskusiją. Koks tinkamiausias modelis Europoje ateityje. Turime tris prelegentus, pradėsime nuo pono Avinaš Persod, jis yra Grešim koledžo garbės profesorius. Kai kurie iš mūsų taip pat puikiai pažįsta ponę Ike Vandenburg, kuri neseniai dar dirbo parlamente, rengė pranešimus šią temą. Ir taip pat e, ponas Erki Rasuka yra Svedbanko e, vyriausias finansistas. Pirmiausia, ponas Evinaš Persod. Dėkoju, ponės ir ponai. Malonu šiandien čia pasisakyti. Noriu pagirti komitetą už jo svarbų ir atsakingą vaidmenį, diskutuojant šiuo labai svarbiu klausimu. Visiems mums tenka atsakomybė už tai, kad e, didžiulės e, socialinės, žmogiškosios ir kitokios krizės pasiekmes nebepasikartotų. Kalbant apie ateities modelį, apie reguliavimo pagrįstus sprendimus kovojant su krize, galvojant apie europinius sprendimus, turime puikiai išanalizuoti, su kokiamis problemomis susidurime. Ir turime pažiūrėti truputį bendriau, nes kiekviena krizė turi ir specifinės, specifinės problemas, bet turime pažvelgti truputį plačiau. Situacija yra dinamiška, nes uh, kovodami vieną karą, turime taip pat galvoti ir apie tai, kaip geriau pasirengti kitam. Čia turime galvoti apie tam tikrą atsaką ar reakciją reguliavimo prasme. Todėl reikia ir ieškoti sprendimų bendrosiams problemams. Aš manyčiau, kad jau šiandien jau yra tam tikrų sprendimų, kurie šiandien gali sušvelninti E, tebe vykstančią krizę. Visų pirma, e, makro rizikos e, mažinimo reguliavimo srityje ir taip pat mūsų finansinės sistemos struktūros srityje plus kapitalo reikalavimų srityje. Dažnai dabar kalbama apie pernelyg gerai apmokamus, e, e, piktavalius bankininkus, e, veikiančius prie baudos ribos, pardavinėjančius toksinės paskolas ir taip toliau. Iš tikrųjų, mūsų reguliavimo sistema turi padėti išvengti, kad tai įvyktų ateityje, bet aš manau, kad e, šitaip finansinę krizę mes neteisingai apibūdiname. E, galų gale tai ne pirmasis ir, ir ne paskutinis finansinis kolapsas. Yra krizės, yra pokiliai, todėl e, mūsų reakcija visų pirma turėtų atkreipti dėmesį į e, finansinius suklestėjimus. Kokios tokių e, proveržių suklestėjimų priežastys? Iš vienos pusės, iš tikrųjų, tai bankininkai bet taip pat ir tai, kad jie imasi didesnės rizikos, todėl kad pasijunta, kad pasaulis yra saugesnis. Dažnai tai susijęs su naujų technologijų atsiradimu, ar tai būtų elektra, ar geležinkeliai, ar .com verslas. E, tokiu būdu e, rizika menkėja, e, globalizacija plečiasi ir e, įdomiausia pastaruoju metu, kad e, yra tai, kad būtent finansinės inovacijos sukūrė iliuziją, kad pasaulis pasidarė saugesnis. Ir negalima manyti, kad bankininkai iš savo kišenių išsitraukė masinio naikinimo ginklą, pritaikė jį prieš vartotojus ir pabėgo. O iš tikrųjų įvyko kitaip. E, bankininkai iš kišenės išsitraukė masinio naikinimo ginklą, panaudojo jį prieš išsigandusius vartotojus ir bėgo netolin nuo jų, o link jų. Bankai sukūrė visus tuos produktus ir e, apsiviniojo tais produktais. Sukūrė situaciją, kurioje buvo galvota, kad rizika yra mažesnė negu kad iš tikrųjų buvo. E, tokio pakilimo esminis dalykas yra tikėjimas, kad e, tie produktai yra saugus, todėl aš noriu už juos sumokėti, aš noriu padidinti savo banko riziką dėl jų ir būtent taip jie ir elgesi. Bet taip galvoja ne vien bankininkai ir reguliuotojai. E, Ilvizoriškai pradėjo galvoti, kad pasaulis saugesnis, jie pažiūrėjo į apsikeitimo sandorius, į kitus produktus, galvodami, kad finansinė sistema e, yra saugesnė, kad rizika yra e, plačiau paskleidžiama tolin nuo bankininkystės sistemos. Ir buvo taip pat galvojama, kad kai kurios hipotekinės paskolos a, e, iš esmės e, buvo panaudojamas tam, kad įtrauktų vis daugiau ir daugiau žmonių į finansinę sistemą, tuos žmonės, kurie anksčiau e, joje nedalyvaudavo. Ir e, tokią iliuziją palaikė ir bankininkai, ir reguliuotojai. Visą tai turime galvoje, turime turėti e, E, galvoje, galvodami apie ateitį. Reglamentavimas ateityje turi e, suvokti, kaip svarbu yra teisingai įvertinti riziką. Ir įvertinti rinkos nesugebėjimą įvertinti riziką. Ir čia e, viena iš svarbiausių problemų yra Bazelio 2 e, sistema. Taigi Bazelio 2 sistemoje reikalingi pokyčiai. Bazelis 2 atsižvelgė į e, statistinio rizikos įvertinimo e, savoką padarė prielaidą, kad yra įmanoma statistiškai įvertinti riziką. Jeigu neapsiginsime nuo rinkos nesugebėjimo įvertinti riziką teisingai, mums reikia struktūriškiau pažvelgti į riziką, kad būtume labiau apsaugoti nuo statistikos klaidų. E, struktūrinė e, rizika geriausiai vertinti galime e, suvokti ekonominių ciklų kontekste. Pakilimo metu pasaulis statistiškai atrodo saugesnis. E, banko nemokumas sumažėja, paskolų yra pakankamai daug ir todėl atsiranda daugiau e, rizikingo elgesio. Taigi tai reikia atgal įtraukti į bankų ir finansų reguliavimo sistemą. Ir e, reikia pasižiūrėti į kontraciklinis e, kontrolės e, mechanizmus, kapitalas, žvelgiant e, į praeitį, e, turėjo būti daug aukštesnis. Yra dar vienas elementas, į kurį nepakankamai atkreipiamas dėmesys praeitie. Tai yra finansinės sistemos struktūra. Reguliuotojai praeitie klausė bankų, ar jūs statistiškai e, tinkamai E, vertinate riziką. O dabar reikia pažvelgti į rizikos struktūrin, e, struk, e, struktūrą. Ar rizikos sektoriaus koncentravimasis vienoje ar kitoje vietoje yra didesnis negu anksčiau? Ir ar nėra nesuderinamumo tarp institucijos e, galimybės susidoroti su rizika ir e, tos institucijos e, veiklos rizikingumo. Ir e, vienas iš būdų to pasiekti yra daug daugiau skirti dėmesio likvidumui. Dabar reguliuotojai pradėjo kalbėti apie vadinamosius likvidumo buferius mes turėtume teigiamą prasme fragmentuoti sistemą, kad žmonės, kurių galimybės susidoroti su rizika būtų atgrasinti nuo rizikingų veiksmų. Žinau, kad mano laikas jau baigėsi ir e, pabaigsiu tik paminėdamas institucinius aspektus. E, rizikos vengimas makro lygmenių. Ir aš tai sakiau kaip europietis, e, tikintis eurų ir europinė sistema. Taigi, e, geriausia e, rizikos priežiūra makro lygmenių e, yra pasiekiama nacionaliniu lygmeniu. Todėl mums reikia galvoti apie tam tikrą makro finansinį rizikos valdymą. kuris taip pat turėtų ir uh, europinį elementą. Vielen Dank. Ähm, um... Eh, Ike, tu darfst gleich fort. Ačiū. Ike, prašom. Thank you and, uh, thank you. Ačiū. Ačiū už tai, kad pakvietėte eh, mane sugrįžti į Briuselį. Turiu PowerPoint prezentaciją. Prisimenu, kai norėjau pristatyti savo paskutinį pranešimą kartu su ponu Dajenu. Uh, Tuomet tarsi buvo netingama nariui pateikti PowerPoint prezentaciją. Dabar aš galiu tą padaryti. Tai tokia pakankamai išsami prezentacija, nes tiesiog čia sutraukiau tai, ką parlamentas yra nuveikęs praeitie, kokias mintis, kokias citatas yra išsakęs dėl finansinių rinkų priežiūros bei kontrolės. Taigi, e, citata puslapio pabaigoje 2002 metais e, aš aiškiname memorandume pažymėjau jūsų pranešėja gali eiti lažybų, jog po dešimtmečio ar per dešimtmetį Europos priežiūros institucija uh, atsiras. Mes tuomet galėjome tik svajoti apie perimą prie europinės priežiūros, ypač didesniesiems žaidėjams, kurie jau tuo metu dominavo rinką. Prisimenu, kad nemažai kolegų man sakė, jog pirmiausia reikia krizės prieš galim, tai, kai turėsime galimybę pradėti diskusijas apie Europinę priežiūros instituciją. Na, būtent taip ir nutiko. Taigi čia yra citatos iš įvairiausių pranešimų, čia penktųjų metų pranešimas, kaip matote. Na, tuo metu Dauguma nenorėjo tokio europinė, tokios europinės priežiūros institucijos. Antraisiais metais, o penktaisiais metais e, tokie, toks poreikis jau atsirado turėti dviejų lygių priežiūros instituciją, europinė didiesiams rinkoms dalyviams, apie tai kalbėjo ir ponas Nuji. Manyčiau, kad būtent taip ir reiktų padaryti, atsižvelgiant į priežiūros institucijų galimybę veikti, įsigilinti situaciją, kadangi reikia, kad priežiūros institucija žinotų, kokia yra situacija atskiruose valstybėse narėse ir taip toliau. Prie to grįšiu vėliau. Taigi, e, buvo planuota tam tikrą kolegijų sistemą sukurti, kuris sustiprintų bendradarbiavimą. Tuo Toliau mūsų būsio kolegos Muska pranešimas dėl finansinėme sektorė vykstančios konsolidacijos. Čia mes jau išreiškėme mintį, kad bendradarbiavimas ir veiksmų koordinavimas yra nepakankamas dideliai kriziai užkirsti kelią. Čia mes jau bandėme įtikinti e, komisiją ir tarybą, kad turėtų būti sukurta išminčių aukšto lygio grupė, kuri pateiktų konkrečių pasiūlymų dėl Europinės sistemos sukūrimo. Po to septintaisiais metais dar vienas e, e, pranešimas dėl finansinių paslaugų veiksmų plano. Buvau jo autorė. Čia matote, e, pasirinktos labai sudėtingos, bet pakankamai kuklios formuluotės apie galimybę sukurti Europinę priežiūros instituciją. Tuomet dar nebuvo konsensuso, tačiau jau buvo išdrįsta pasakyti, kad jeigu bendradarbiavimas keitimas informacija bus nepakankamas, tai reiks pereiti į Europinio lygio priežiūros instituciją. Taigi 7 metais buvo tokia situacija atspindėta pranešime, 8 metais kartu su ponu Dajanu mes parengėme pranešimą. Manau, dauguma iš jūsų yra susipažinę su jo turiniu. Įdomiausia buvo tai. Mes balsavimo komitete komitete dėl šio pranešimo dar iki Lehman Brothers žlugimo plenarinėje sesijoje jo vyko po Lehman Brothers banko žlugimo. Tai reiškia, kad mes turėjome pranešime e, tuos aspektus, kurie buvo atmesti komitete, bet po Lehman Brothers žlugimo plenarnėje sesijoje parlamentarai savo nuomonę pakeitė. Čia mes bandome suderinti mikro-makro aspektus, kas dabar atsispindi komisijos pasiūlyme, Rusija ataskaitoje, taip pat privalomos konfliktų sprendimo procedūros, teisinė būklė, nacionalinių įgaliojimų patvirtinimas, viskas buvo iš pradžių pasiūlyta kon komitete, kitas siekis buvo užtikrinti nepriklausomus pirmininkus ir vicepirmininkus Europinio lygio komitetams, kad galėtumėme sukurti tikrai tokį supralygio organizaciją. Jau minėjau, dauguma šių temų atsispindi Larosie ataskaitoje, maždaug 95 procentais ten atsispindi anksčiau EP pateikti pasiūlymai. Žinoma, Varosie pradėjo dirbti po krizės kitokiame kontekste. Kas yra pono Larosie ataskaitoje? Ties to reiktų susitelkti. Taigi, tokia dilema arba daugiau Europos koordinacijos europinių lygmenių ar kiekvienas kovos už save savo valstybėse. Taigi buvo apsispręsta eiti žingsnis po žingsnio, bet pradėti nedelsiant. Rusija e, susilaukė kritikos už nepakankamas ambicijas, bet iš kitos pusės jis iš ties susitelkė ties praktinę įgyvendinimo pusę. Tai tikrai lieka svarbu, kad neprarastume ryšio su realybė. Po to buvo Turner peržiūra devintaisiais metais. Buvo galvojama reikia daugiau Europos ar mažiau Europos. Čia buvo tarsi dviejų darbų tvarkė. Europinio lygio priežiūros institucija, kuri koordinuotų darbą, gal e, kažkokią turėtų tiesioginę galę nacionalinių nems priežiūros institucijoms, bet iš kitos pusės nebuvo norima mikro priežiūros atiduoti, tą norėjo savo pasilikti nacionalinės priežiūros institucijos, ponas iš BAFO, kiti prelegentai apie tai šiandien kalbėjo kad būtent tokius įgaliojimus nacionalinės vyriausybės, jų priežiūros institucijos savo nori pasilikti. Junktinės Amerikos valstijos vyksta ten panašios diskusijos, ten taip pat yra ne vienalytis peizažas, mane kiek šokiravo pono Noje mintis, kad ten yra gera sistema, būtent egzistuoja priežiūra uh, valstybės lygmenio, o federalinis rezervas, kiekvienas iš federalinio rezervo bankų atsakingas už tam tikrą regioną. Na, aišku, buvo galima, taip pat tarsi padeda geriau suvokti atskiro regiono, pavyzdžiui, Volstryto problemas. Na, naujasis elementas Obama Volker pasiūlymas būtent uh, apriboti bankų dydį bei apriboti komercinę priekybą vyriausybės srityje, po to taip pat uždrausti tam tikras paplitusias kazino praktikas finansinėme srityje. Manyčiau, Europoje apie tai turėtumėme pakalbėti. Toliau reguliavimo apreptis. Europoje mes regime, kad yra pernelik artimas ryšys tarp prižiūrėtojų ir tuos, kurios jie prižiūri. Uh, Žinoma, kiekvienas nori turėti savo nacionalinius finansinius centrus, nes jie tapo labai svarbiu ekonomikos elementu, BVP varikliu. Būtent todėl paaiškina, e, na, kodėl kiekviena valstybė narė nori savo tokį centrą išsaugoti. Po to, ką reikia daryti e, su žmonėmis, kurie pereina dirbti iš priežiūros institucijos į vairias e, finansinės institucijas kaip kredito reitingo agentūras ar tiesiog į verslą pereina, kažkokiais tarpininkais pradeda dirbti. Taigi, būtina užtikrinti nepriklausomybę, privaloma keitimas informacija bei privaloma nesutarimų sprendimą įvesti. Štai Niderlandėse yra parlamentinė komisija šiuo metu atlieka tyrimą finansų sektorėje bei nagrinėja Fortis bylą. Matome e, iš to, kad tuo metu nebuvo pakankamai keičiamasi informacija, kad e, nebuvo tinkamai išspręsta Fortis ir ABN Amro problema regėjome, kad tarp priežiūros institucijų nėra pakankamo tarpusavio pasitikėjimo. Toliau reg... reikia kalbėti apie pirkėjų pardavėjų pusiausvyrą, taip pat apie tai, koks priežiūros lygis turi būti užtikrintas. Na, gal atkreipėte dėmesį, kad Briuselyje yra šimtai ekspertų iš pardavėjų pusės ir vos saujelių žmonių, kurie gali atstovauti pirkėjų interesus, būtent MVI galutinius vartotojus, būtent mm, kitus privačius vartotojus, namų ūkius, o įvairiausi fondai, draudimo bendrovės veikia labai aktyviai. Jie labai aktyviai atsovojo savo kaip pardavėjų interesus, bei nelabai galvoja apie pirkėjus. Mes turėtumėme tos pusės nepamiršti reiktų pagalvoti, kad visi turėtų įnešti savo indėlį į reglamentavimą teisės aktus, tiek pirkėjai, tiek pardavėjai. Tai užtikrintų geriau subalansuotus teisės aktus, geriau padėtų susivokti situacijoje, tai atsispindi viename iš mano praeities pranešimų. Mes raginame komisiją sukurti atskirą biudžeto eilutę kad būtų ta pirkėjų pusė remiama, jų veiksmai skatinami. Ir Wolfai, paskutinė mano skaidrė, ką turėtumėme daryti ateityje, pirmiausia, reiktų suorganizuoti jungtinį komitetą su nacionaliniais parlamentais ten, e, giliau panagrinėtumėme mm, krizės eigą, ypač tą konfliktą tarp skirtingų priežiūros tarnybų, tą nesikeitimą informaciją, nepasitikėjimą toliau. Reiktų labiau įtraukti konkurencinę pusę. Konkurencijos generalinis direktoratas turėtų pradėti tyrimą finansinėme sektoriume. Sektoriuje, suprašau, mes jau praeitie prašėme to, tač ir nelikrius jau pripažino, jog tą reikėjo padaryti ypač dėl reitingo agentūrų bet net ir dabar tą atlikti būtų naudingas veiksmas. Toliau, jau minėjau, reiktų kuo greičiau priimti, aišku, po tam tikrų patobulinimų, komisijos pasiūlymus, e, pradėti kurti trečiojo lygio komitetus, performuoti juos į naująją agentūrą, kadangi tai turėtų pradėti funkcionuoti kuo greičiau. Galiausiai reiktų suburti dar vieną išminčių grupę dėl ateities sprendimų, būtina tą padaryti, galvoti, ką reiks daryti su ta rinkos grėtinėle, 30-40 didžiausių finansinių institucijų, kaip reiks jas kontroliuoti ir kad būtina jas kontroliuoti, žinoma, europinių lygmenių ir dar viena aukšto lygio darbo grupė turėtų daugiau pasigilinti į vartotojų apsaugos elementus bei įnešti savo indėlį į diskusijas apie Europos priežiūros institucijas. Ačiū. Ačiū. Very privileged to be here. Uh... Man didelė garbė būti čia. Uh, kalbu paskutinis. Ir gal problema yra ta, kad aš vienintelis iš tos kitu, kitos pusės atstovauju kitą stovyklą klaus, šio klausimu. Aš dirbu kaip finansų pareigūnas vidutinio dydžio um, bankė, Svetbankė, kuris veikia Švedijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Estijoje. Um, Taigi pas, dirbu pastarosius 16 metų šiame banke, atsakingas už įvairius regionus esu. Esu taip pat ir Europos e, taupimo grupės, e, taupomųjų bankų grupės priežas komiteto pirmininkas. Čia anksčiau um, mūsų bankas buvo taupomasis bankas, yra tam, tikras, pa, tam tikrą prasme mes paveldėjome mažmeninių bankų dalį. Uh, o, sakyčiau, trečdalį. Man atrodo, šių klausimų aptarimas surinktas tikrai laiku. Ekonominis tsunamis turbūt pasiekė piką. Galbūt ne visiškai taip, kaip tikėjomės. Mes tikėjomės, kad po to atkeliaus ir reguliavimo tsunamis. Na, e, e, tikimės neįstrikti tarp jų abiejų, bet Aš gal dabar į šios klausimus pažvelgsiu iš labai praktinio požio taško, pasiremdamas e, e, realiu gyvenimu ir pavyzdžiais iš ten, kadangi atstovauju Europos mažmeninės bankininkystės pusę. Mano pastabos bus telktos į dvi dalis, tai yra Europos reguliavimo sistema, tai yra pagrindinė šios dienos tema, bet taip pat kalbėsiu ir apie kitą klausimą, tai yra Bazelio komiteto tolesnis darbas ir jo paremtas e, tolesnis reguliavimo sistemos modifikavimas. Aišku, parinkta kryptis yra gera. Mes, bankai, kai kurie iš, iš mūsų nors veikiame ir regionių lygmenių daugiau, vis tik tai veikiame ir per sieną. Taigi labai svarbu mums yra tas nuoseklumas tai skirtingose valstybėse. Norėtumėm, kad taisyklės būtų vienodos. Dėl siūlomos struktūros aš turėčiau pasakyti, kad mm, Europos rinkoje yra dar vienas mažmeninės bankininkystės elementas, kuris pasižymi didelę įvairovę ir man atrodo, kad krizė išryškina būtent tą įvairovę ir ji dar labiau padidėjo dėl krizės, o nesusilpnėjo. Taigi, kai kalbama apie priežiūros veiklą, jeigu ji bus pernelik centralizuota ir griežta, tai um, iškyla pavojus, kad ta įvairovė bus lab, pernelik pažabota ir suvaržyta. Mažmeninės bankininkystės rytis. Galbūt tikrai nedidelį vaidmenį suvaidino finansinėje krizėje, kai kas iš esmės patekom į krizę sukūrį ir mano institucija taip pat dėl įvairių priežasčių pasaulinė finansinė E, krizė turėjo tam tikrų padarinių ir mums. Taigi, konsolidavimas gerai, tos pačios taisyklės labai gerai, tačiau tuo pat metu uh, reikia galvoti apie subtilumą, apie labai tikslų suderinimą, pritaikymą, kad būtų galima išsaugoti įvairovę. Dabar dėl priežios koordinavimo krizės akivaizdoje turiu pasakyti, kad iš, iš tikro gyvenimo šiaurės šalise, Baltijos valstybėse galiu pasakyti, kad galime tik teigiamai pakomentuoti tokie, tokius pasiūlymus. Švedijos reguliavimo struktūros tikrai imas iniciatyvos šiame procese, ta, tai labai gerai visam Baltijos jūros regionui. Galbūt mes gan taip tėviškai žiūrime į, į tuos klausimus. Uh, galbūt e, tokie santykiai tarp kitų valstybių nebūtų buvę tokie sėkmingi, pas mus viskas veikia labai gerai, labai išsamei keičiamasi informacija, mm, reguliavimo institucijos nuolat pasikeičia naujausią informaciją ir tikrai nėra darbo dubliavimo. Mm, mes kaip bankai esame tikrai tinkamai reguliuojami toje srityje ir aš manau, kad visas reguliavimo požiūris per visą krizės laikotarpį mūsų atžvilgių buvo labai nuoseklus ir uh, mes visuomet, į mus visuomet buvo kreipiamasi vienu balsu, vienodai. Taigi dėl naujų struktūrų kūrimo Europoje galbūt reikėtų pažvelgti ir į uh, kai kuriuos Europos kampelius, kur buvo pakankamai gerai atsilaikyta kriziai. Dėl Bazelio komiteto darbo Aš vėlgi čia pasakyčiau panašiai, vertinant plačių mastų įvairias rytis. Jeigu pažiūrėtumėm į aukščiausią lygį skaidrumą, kapitalo stiprinimą, likvidumo valdymas, krizės laikotarpiu, geresnis finansavimas, turto struktūra, plačiai mastant, niekas čia negali pasisukti blogąją kryptimį. Tačiau bendrai pasiūlymai, kuomet persikelia į realų reguliavimą, tai norėčiau akcentuoti mm, galbūt tada detalės nes problemas. Kai siūlomos naujos kapitalo taisyklės, aišku, kad bus įvestas ir naujas europinis e, finansinio sverto koficijantas. Ir kai kas galvoja, kad reikėtų iš viso to atsisakyti ir faktiškai žengti e, du dešimtmečius atgal. Um, finansinio sverto koficijantas nėra uh, veikiamas rizikos, jeigu yra kažkoks tai reagavimas į riziką makro ar mikro lygmenių. Aišku, kad tai sukeltų naują moralinio pavojaus lygmenį, proporcinę riziką įtakotų. Uh, Tai mūsų tvirta pozicija, pasiremiant e, Bazelio 1 ir Bazelio 2 režimo veikimu, e, galime pasakyti, kad labai daug ką galima padaryti Bazelį 2 išplėtojant, o ne pradedant kažkokius tai įdėkti naujus lygius, kurie tik tai mus e, nu, numestų atgal dviem dešimtmečiais į praeitį. Dar kas mus neramina, tai yra dėl atitinkamo uh, kapitalo užtikrinimo. Mes galvojame, jeigu mes dabar bandytumėm pritaikyti tai, kas yra siūloma, tai um, dabartiniai pasiūlymai tikrai netitinka šio laikinių reikalavimų um, ir tikrai neduos, nesuteiks galimybės pasiekti tikslų. Jeigu galvojame apie tradicinį banką, kuris rinkoje um, yra mažai jautrus rizikai, tai didžioji dalis jo skolinimo, jeigu nidžio, ne, ne, ne visas jos ka, skolinimas yra paremtas indėliais. Tai yra e, vietos lygmenių surinkti indėliai ir pagal tuos pasiūlymus vis tiek yra siūloma um, skolintis tarptautinių lygmenių 15-20 procentų. Čia tikrai yra nesuvokta, kas yra gerai ir kas yra blogai bendra struktūra, aš sakyčiau taip, mes sveikiname ją, tačiau kai eina kalba apie detalės, man atrodo, jas reikia dar labai derinti, jos tikrai blogai suderintos. Kadangi aš esu iš dalies atsakingas už um, mano įstaigos uh, atsparumą rizikai kaip uh, finansų pareigūnas, aš esu atsakingas už paskolų portfelių vertinimą. Yra atlikti įvairūs tyrimai, uh, dėl naujų finansavimo reikalavimo e, taikymo, tai tikriausiai reikštų, kad atsirastų deficitas Europos e, e, rinkoje maždaug nuo pusantro iki trijų trilijonų eurų o, masto deficitas būtų. Tai mes norime užsitikrinti, kad mano institucija tikrai neatsidurtų tų pavojaus sukūryje, mes galvojame apie portfelius, ką reikia mažinti, ką reikia apriboti. Mm, aišku, bus tokių portfelių, kurie visiškai nebus uh, ar mažai susiję su finansinė krizė, ar netgi mm, dar mažiau būtų susiję su uh, blogų paskolų rizika. Tai būtų labiau uh, susiję su skolinimu įmonėms. Tai yra tai, kas yra aptariama šiose taisyklėse. Baigėsi mano laikas, tai aš tik tai pabaigai noriu pasakyti, kad uh, Kai kalbama apie priežiūros sistemą ir tai, kas yra dabar siūloma iš Bazelio komiteto naujas e, reguliavimo būdas, mes sveikintumėm tai, man, manome, kad tikrai um, dėmesys suteltas teisingai, teisingus klausimus, tačiau reikia labai daug dar padirbėti, atliekant poveikio vertinimo studijas, kad neužbėgtumėm per nelik už akių, kad per nelik neskubotai nesukeltumėm naujos krizės, ypač mažmeninės e, bankininkystės ir um, finansavimo smulkiam vidutiniam verslui sritise, kas uh, iš tikrųjų visiškai nėra susijęs su krize ir, ir negali būti susijęs su krize. E, Referentin. Ačiū visiems trims prelegentams. Keletą minučių klausimams dar turime, kadangi kolegų liko mažiau, taigi kas pagels ranką, tas gaus ir žodį per vanš, prašom. Ačiū. Norėčiau pono Perso paprašyti sureaguoti. Paskutinis kalbėtojas štai pasakė dėl Bazelio 2 um, savo mintis. Aš išklausiau jūsų uh, kritiką. Jūs kalbate apie tris ramščius. Tai kai jūs kalbate apie Bazelio 2 darbų uh, tas, ar jūs galvojate, kad reikia viską čia iš naujo pradėti ar ne. Ir tą patį klausimą, kurį iškėliau Kristijanoje, jums užduočiau taip pat. Mums, europiečiams, problema yra ta, kad mm, tas sutarimas buvo taikomas europiečių vienašališkai, o amerikiečiai, na, atidėjo visą tai. E, ar jūs negalvojate, kad tas mm, susitarimas turėtų būti panaikintas, išimtas iš sutarties? Dabar dėl krizės ir likvidumo perviršio, kaip, kas absorbuoja tą likvidumo perviršį, kaip po to išspręsti, kaip užkirsti kelią tolesniai um, kriziai. Ponui Nuėje, aš kėliau to klausimą. Man atrodo, vienintelis dalykas, vienintelis dalykas, ką jis pasakė, kai na kalba apie. E, poveikį vietinių lygmenių ir, ir veiksmus centrinių lygmenių. E, Jis kalbėjo būtent apie vietinį ir, na, ir federalinį lygmenį ir lyg, lygino e, jų veiksmus. Tai, um, kalbant apie mūsų pranešimą, man atrodo, Europos komisija turi pradėti tyrimą dėl Goldman Sachs, dėl visų kitų intervencinių priemonių, kurios buvo pritaikytos. Antras dalykas dėl Um, pardavimo pusės nežiūrint viso to, ką mes padarysime reguliavimo srityje, kapitalo reikalavimų ir taip toliau, um, man atrodo, kad nacionalinės vartotojų apsaugos uh, struktūros taip pat turi dalyvauti uh, šiame darbe, taip pat ir europinių lygmenių. Ir trečia pastaba, aišku, kad čia tos diskusijos ilgą laiką jau vyksta tarp mūsų. Mm, dėl tos minties, kad reikia priežiūrą užtikrinti visiškai integruotą, kai eina kalba apie stambiausias e, finansinės įstaigas jos mm, nebuvo identifikuotos kaip sisteminės rizikos subjektai, tačiau vis tik tai iškilo tie sunkumai, tos problemos, kurios iškilo. Ir dabar paskutinis klausimas visiems trims prelegentams. Mes kalbame apie priežą europinių lygmenių, tačiau jūs nekalbėjote apie E, klyringą, apie e, krizės valdymą ateityje ir kitus dalykus. Tačiau mes turime būti labai atsargus, ar ne toje srityje? Uh, maybe, uh, Persaud, you, you start. Galbūt pradės atsakinėti ponas Persod. Na, e, nenuostabu, kad užduota m, svarbių klausimų ir gana daug. E, Pabandysiu atsakyti iš eilės. E, mano situacija čia gana įdomi. Aš e, galbūt esu pirmasis, kuris 2004 metais pirmas įk pavartojau Bazelio 3 terminą, sakydamas, kad tikriausiai prireiks jo. Manau, kad e, viena iš geresnių Bazelio 2 režimo E, gerųjų pusių yra antrasis ramstis e, ir e, priežiūros institucijų galimybė taikyti diskreciją, elgtis savo nuožiūrą, pavyzdžiui, atsižvelgiant į tam tikrus ekonomikos ciklus savo šalyse. Dėl kitų klausimų, aš, aš nesu tarptautinis teisininkas, E, aš manau, kad e, reikėtų galvoti apie kažkokią e, formulę tarp, tarp šalių bendradarbiaujant, kuri turbūt atsižvelgtų į sutartinius įsipareigojimus. Sverto koficiento galbūt mums nereikia, nes e, jis yra, taip sakant, e, suvaržymo požiūrio taikymo e, forma. Vienas dalykas, ko reikia tinkamo rizikos įvertinimo. Kalbant apie konkurenciją, manau, kad praeitie pernelyg baiminomės taikydami konkurencijos taisyklės bankininkystėje. Turime čia būti agresyvesni. Aš atsargiai žiūrėčiau į e, tos savokos pernelyg didelis, kad sužlugtų taikymą. E, krizėje e, iš esmės e, e, tas, kuris vadinamas pernelik dideliu, kad sužlugtų, iš esmės yra netoks jau ir didelis. Jeigu pažiūrėsime į 80-metį, tai e, Didžiojoje Britanijoje įvyko vadinamųjų mažų bankų krizė, kai e, e, teko Junktinės karalystės valdžiai gelbėti apie 30 bankų. Taip, reikia daugiau e, kontrolės ir priežiūros, kai kalbama apie didelius sistemiškai svarbius bankus. Čia klausimo nėra. Bet greta to mes daug aktyviau turime veikti rinkos infrastruktūros e, srityje, centralizuoto klyringo srityje. E, mes e, turime užtikrinti, kad klyringo ir atsiskaitimų srityje veiktų centralizuota sistema. No, oh, I, I the... Ivo, pritariau pastaboms dėl konkurencijos, džiaugiuosi, kad pervanš prie to grįžo. Aš kėliau pro, Goldman Sachs problemą jūs apie tai taip pat minėjote, tokį gerą pavyzdį, būtent, kad jie ne, ne tik e, pardavė sprogmenis e, vartotojams, bet buvo tokie gudrus, kad net sugebėjo tos sprogmenis patys iš savęs ir nupirkti. Taigi, reiktų įvertinti tokią rizikos, vertin, e, rizikos vertinimą apie tai, kokie yra interesų konfliktai Wall Street'o bankuose. Jie aiškiai mm, turėtų pasimokyti vieni iš kitų, kadangi vieni bankai turi geresnės rizikos vertinimo struktūras nei kiti ir dabar jie net sustiprino savo monopolistinės pozicijas dėl vartotojų teisės apsaugos agentūros. Nemanau, kad reiktų atskirą agentūrą kurti, E, pritariau poniai iš alijanso geriau šią užduotį integruoti į kokią kitą struktūrą. E, priežiūros struktūroje e, turėtų būti regima ne tik finansinių institutų perspektyva, bet taip pat ir rinkos priežiūros tarnybų nuomonė vartotojų teisų apsaugos agentūros, finansinių rinkų pareigūnai bei tarnybos turėtų ten dirbti. Ir jų mm, problemos matymas bus kitoks negu, tarkime, centrinių bankų. Tai yra makro ligmens rizikos mažinimas. Toks būtų tinkamiausias pasirinkimas, o ne viskas suskaldyti smulkius sektorius trumpai peržvelgiau jūsų dokumentą bei pastebėjau, kad vienas iš ekspertų ragina viską atiduoti Europos centriniam bankui. Aš tokiam pasiūlymui nepamir... nepritarčiau. Ypat, ypat dėl to reglamentavimo masto, kadangi centrinis bankas būtų pernelyglūdžiai susijęs su finansų sektoriumi. Bei paskutinis aspektas dėl to, kas buvo pasakyta, būtent, kad makro rizikos mažinimas turėtų būti labiau nacionalinių lygmenių vykdym, vykdomas. Aš labai aiškiai atskiriu mažas ir didelės. Būtent toms didelėms institucijoms, kur yra 30 ar 40, jos kelia ypatingai didelę sisteminę riziką. Aišku, mažos institucijos taip pat svarbios, bet šitie milžinai e, reiktų juos ypatingai stebėti. Jie kelia didesnę riziką. Todėl viską reiktų perkelti į europinį lygmenį, tai duotų geresnių rezultatų negu sprendimas palikti viską nacionaliniam reguliuotojui, tačiau reglamentavimo masto taip pat reiktų nepamiršti. Dabar ponė Mayer. Ačiū. Tikrai dėkoju ekspertams už įdomius pasisakymus rinkimus. Taigi Bazelis 2, mes kalbame apie trečiąjį Bazelį, bet Amerikoje antrasis dar net nepradėtas įgyvendinti, Europoje taip pat ne visur tai įgyvendinta. Na, akivaizdu, kad nuo to nukentėjo pačios jungtinės valstijos, kadangi ten kilo ta antrinių nekilnojimų turto dokumentų vertybinių popierių krizė. Manyčiau, kad Bazelis 2 skatina prociklišką elgesį, jeigu turime daug pinigų ir jų galima gauti dar daugiau ekonomikos augimo metu, tai galvojama, jog tų pinigų bus visuomet net tuo met, kai prasidės pinigų badas tai tikrai sunaikina įmonės ir bankus. Na, aš. E, e, mane labiausia domina, kas sukelia e, krizės, ar iš tiesų kreditai yra verčiami vertybiniais popieriais pačiu pavojingiausiu metodu. Man įdomu, koks čia yra ryšys. Ypač atsižvelgiant į sakytą mintį, kad regioniniai bankai turėtų būti traktuojami kitaip nei globalios finansinės institucijos, kurie, kurios aktyviai dalyvauja globaliuose finansinėse rinkose. Dabar kredito reitingų agentūros. Na, ne viskas čia yra labai aišku ir gerai, maža konkurencija, mažai įmonių, o jos neša didelę atsakomybę ir turi prisimti dalį atsakomybės už e, krizės atsiradimą, tačiau nepaisant to, jos vėl tarsi niekur nieko teikia e, rizikos vertinimus. Prisimenu, kad kai kuriuoms įmonėms buvo neigiami vertinimai pateikti, tačiau joms nieko neatsitiko. Taigi reitingų agentūros nėra pačios patikimiausios. E, Tačiau tai kartu leidžia bankams nusimesti atsakomybę, kadangi jie sako, va, pažiūrėkite, ką nusprendė reitingų agentūros. Taigi dėl viso to kyla toks, tokia, toks masinis atsakomybės neturėjimas. Taigi reikia sukurti daugiau skaidrumo, sukurti daugiau konkurencijos bei bandyti išvengti interesų konflikto turtos rytyje. Taigi ponas Bazuko pradė, a, ponas Rasuko pradės, atsiprašau. I wouldn't say that uh, Basel 2 has, uh, has gone. Sakyčiau, kad Baselis 2 sukėlė procikliškumą, kalbant apie finansavimą mažam vidutiniam verslui. Procikliškumas iš tikrųjų buvo importuotas į jų bankas, bankus. Uh, per tarptautinės finansinės rinkas ir ypač dėl labai greitai besikeičiančių e, reguliavimo sistemų ir kalbant apie paskatas, uh, gerai pagalvoti prieš teikiant e, ilgalaikius kreditus e, ir e, vietinės, vietinius kreditus. Tai jos turi būti numatytos. Ir dabar tok dėl kreditų kokybės lab, suprastėjimo maža vidutinė verslo srityje, aš ne, nežinau apie tokius duomenius. Uh, E, JAF ir e, yra nekilnojamo turto e, sektorius ir pastebimas, tas problemos gauti finansavimą, tas irgi yra importuotas pas mus. Aš nemanau, kad Bazelis du čia suvaidino kokį vaidmenį. Would, uh, Aš vis tik tai norėčiau nesutikti su kolega. E, reguliavimo institucijos teigia, kad Bazelis 2 negalėjo sukelti problemų, nes jos tiesiog kilo. Tačiau, man atrodo, e, čia visiškai nepasa, ne, ne visiškai pasakoma tiesa, nes jautrumas rizikai buvo įdėktas dar prieš Bazelį 2, kuomet mes turime, turėjome 95 metų rinkos rizikos direktyvą priimtą. Taigi reguliavimo institucijos e, dažniau taiko rizikos įvertinimo, taikė rizikos vertinimo kriterijų dar prieš Bazelį 2 labai svarbu yra apskaitos elementas ir rizikos įvertinimo kriterijai, procikliškumai reguliavimo institucijos dažnai būtent kaltina dėl to. Procikliškumas reiškia, kad jūsų smulkus vidutinis verslas tai yra pažeidžiami labai um, skolininkai atsidurs sudėtingoje situacijoje. Taigi svarbiausia yra apsaugoti hipotekinę rinką ir mažą vidinį verslą. Turime būti atsargus čia, nes kai kuriems sektoriams yra teikiama per nelik daug kreditų, neatsižvelgiant į, rizikos, į riziką. Aš paremčiau kolegos mintis, kuris kalbėjo apie įvairovę. Turime būti labai atsargus, kad nesumažintumėm įvairovės Europos finansinėje sistemoje. Įvairovė yra likvidumo šaltinis įvairovė tai reiškia, kad e, kažkas gali pirkti tai, ką kažkas parduoda. Tam, kad būtų įvairovė, turime galvoti apie tai, kaip institucijos um, elgesi su rizikos prisėmimo procesu. Mes turime galvoti apie rezultatus, ne vien procesus, nes jeigu kalbos, galvosime tik tai apie procesus, tai tuomet eliminuosime kai kurias finansės institucijas ir tik tai tos stambiosios institucijos turės galimybę išlikti. Jungen, uh, e, Ole Schmidt. Ole Schmidt, Sven Gigold, dar du kolegos, užduokite klausimus vienas po kito ir jeigu turite klausimą konkrečiam kolegai, adresuokite jį. Norėčiau um, užduoti klausimą ponui Rasuka. Sakėte, kad manote, kad reguliavimo ir priežiūros mechanizmai e, Šiaurės ir Baltijos šalyse veikė normaliai, suvaidino uh, E, aktyvų vaidmenį, bet Švedijos Riks bankas neseniai pareiškė, kad jie galėjo imtis veiksnės, e, aktyvesnių veiksmų kai kuriuose Baltijos valstybėse. Jūs taip pat minėjote, kad šiek tiek agresyvokai elgėtės likvidumo rinkoje. O mano klausimas būtų štai koksai. Ar manytumėte, kad dabartiniai pasiūlymai, kaip jie yra pateikti, jeigu būtų buvę įgyvendinti, būtų padėję užkirsti kelią krizę e, Šiaurės ir Baltijos valstybėse. Na ir pabaigoje pasakysiu, kad pats turiu Svetbank akcijų. Uh, Ponas Perso, e, turiu visų pirma pasakyti, kad ne tik įdomu, bet taip pat ir e, kelia pasitenkinimą klausimasis e, to, ką jūs sakote. E, jūs kalbėjote apie likvidumą, aš norėjau paklausyti to perviršinio likvidumo, kokias galėtų būti jo e, priežastys, bet taip pat ir kokios pasiekmes. Dėkoju e, paaiškinsiu, kai kalbėjau apie reguliavimą, tai turėjau galvoje bendradarbiavimą, kuris, man atrodo, vyko puikiai. Bet žinoma, tas e, bendradarbiavimas dar e, nereiškia, kad bus e, lengviau suvokti, ar atsiranda kažkokie tai finansiniai burbulai. Ir reikia pasakyti, kad ir vienoje, ir kitoje Baltijos pusės pusėje buvo padaryta reguliavimo klaidų. Aš kalbėjau apie bendradarbiavimą, ypač kai kalbama apie e, makro e, lygmens rizikos priežiūrą, tai e, jų veiksmai buvo labai svarbus visam regionui. Dabar dėl pervežinio likvidumo šaltinių yra gal du tokie šaltiniai. Vienas buvo JAV pinigų politika, pernelyg liberali ir pernelyg ilgai besitęsinti. Ir antra buvo procikliniai reikalavimai bankininkystės sistemoje. Tikriausiai tie du aspektai. E, procikliškumą reguliavime mes e, bandėme spręsti e, keldami kontrciklinius kapitalo reikalavimus. Taigi, mėly kolegos, atrodo, šiandienos posėdis artėja prie pabaigos. Ačiū visiems dalyvavusiems, ačiū mūsų ekspertams, kurie perskaitė labai įdomius pranešimus, išdėstė daug įdomų minčių. Aišku, nuomonės ne visuomet sutampa, bet taip ir turi būti diskusijose. Taigi, kolegos, sustiksime jau pirmadienį pusę keturių. Atsiprašau, pervenč. Aš pamaniau, kad tavo išsamus atsakymas ir buvo išvados. Taigi per vanš, dar prašom. Ne, aš uždaviau klausimą, aš nedariau mm, posėdžio išvadų. Aš manau, kad e, klausimų pabaigoje svarbu mm, apibendrinti tai, ką išgirdome ir ką paskui galėtumėm perkelti į pranešimą. Aš gal išvardinčiau keletą svarbių elementų, svarbių pranešimui. Turbūt beveik visi prelegentai pasisakė, kad reikia stiprinti bankų nuosavų lėšų reikalavimą, kad tai būtų Europos konkurencingumo elementas, apie tai nebuvo sakoma. Taip pat buvo sakoma, kad reikalinga užtikrinti pusiausvyrą ir um, atsižvelgianti kitus rizikos elementus, uh, taip pat ir sukuriant uh, Europos garantijų fondą. Taip pat pasižymėjau, uh, kad labai svarbu yra įvertinti visų pasiūlymų makrolygmens poveikį. Um, Na, reiktų nepamiršti, kad krizė turėjo ir pati krizė turėjo makro e, lygio pasiekmių. E, dabar dėl diskusijų, kad per nelik didelį, kad yra kai kurios įstaigos tokios didelės, kad ne, negali žlugti. Na, kaip ten e, bekalbėtum apie konkurencijos poetiką, vis tik tai tai yra pranašumas, kuris turėtų būti panaudotas uh, užtikrinant e, rinko, rinkos, e, kad tai būtų pranašumas rinkai, kas bes, besakytų komisija. Dabar Europos parlamento Darbe visuomet akcentuojama, kad viskas būtų tinkamai parengta, kad būtų apimtas taip pat ir šešėlinės bankininkistės sektorius. Labai svarbu, kad europiečiai nepamirštų ir to elemento. Taip pat gal reikėtų plačiau padiskutuoti klausimą, kaip atsižvelgti į etikos elementus priežiūros sistemoje. Taip pat pasižymėjau panavysę ar perspėjimą, kad rizika, kai eina kalba apie pervišinį likvidumą, vis dar išlieka. Taip pat pasižymėjau, kad kai eina kalba apie vartotojų apsaugą, tai čia aš labai pritarčiau iki Vandenburg nuomoniai, kad e, jau, kad geriausia, geriausias būdas e, toje Europinėje sistemoje, kokią mes galvojame kurti, yra sustiprinti, e, sustiprinti vartotojų apsaugą, tai yra a, sustiprinti rinkos elementus, kurie apima a, produktus trijose sektoriuose kad per finansų rinkos valdžios